brangus kolegos. Paprašyčiau išeiti tyliai iš salės. Ir paprašysiu pernelyg neužtrukti ir nediskutuoti sąlygų ketinat išeiti. Uh, Gerbiamas ponės ir ponai, siūlau pradėti diskusijas dėl kito darbo atvarkės punkto. Sorry, sorry. Is, is, is, a, is a list? Is a list, yeah? It's a list. Yeah? I, I didn't understand. Well, perhaps if you use your hammer. A ah, hammer. Hammer. Okay, hammer. Great. Congratulations to Mr. Sveikinu ponį Broką ir ponį Gatierį. Sveikinu dar sėki. Bet kolegos, prašyčiau atsisėsti arba į savo vietas, arba išeiti iš posėdžio salės. Ir sveikinu dar sėki abu pranešėjus. <laughs> Po głosowaniu pierwszym punktem porządku dziennego. Kągi, po balsavimo dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto, <clears throat> tai yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl pasirinkimo 2011 m. kovo 24 ir 25 d. vyksančios Europos vadovų tarybos. Taigi siūlau perėti prie diskusijos ir ponė Nikovjorė, ponė ministrė tarybos pirmininkė. Žodis Jums, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė Buzikė, ponė pirmininkė Paroso, komisarė, gerai, gerbiami narai. Tikrai labai džiaugiuosi pasisakyti pas Jūs prieš būsimą Europos vadovo tarybą. Tikriausiai labai gerai žinote, kad šis tikimas bus labai intensyvus dėl ne numatytų pastarųjų savaičių įvykių. Taigi, pirmiausia, norėčiau trumpai apžvelgti Europos vadovo tarybos pagrindinius klausimus. Na ir kaip žinote, e, darbo atvarkė yra trys svarbiausi klausimai - visapusiškas ekonomikos paketas. Tikiuosi, kad vyriausybė ir valstybių vadovai patvirtins Libiją ir pietų kaimynystę bei Japoniją. Taigi, pradėsiu nuo ekonomikos politikos klausimų. E, tikiuosi, kad vadovo taryboje bus patvirtintas šis paketas ir tokiu būdu galėsime sureaguoti ekonomikos ir finansų krizę. E, apžvelgsiu šešis pagrindinius šio paketo elementus. Pirmiausia, tai e, pirmojo semestro išvados, o taip pat fiskalinio konsolidavimo struktūrinio formų pagrindiniai prioritetai. Kaip žinote, E, anksčiau šių metų pradžioje prasidėjo Europos semestras, kai komisija pristatė augimo e, programas, yra numatytos įvairios rekomendacijos, kurios stiprintų e, ekonomikos augimą, Europos konkurencingumą, o taip pat ir tikslų 2020 pasiekimą. Na ir dabar baigėsi pirmasis Europos semestro etapas ir bus apžvelgtos struktūrinės reformos, fis, taupimo priemonės ir bus apžvelgti EPSCO ir EPCOFINO tarybų e, rezultatai. Taigi, e, praeitą pirmadienį bendrų reikalų taryboje buvo parengta šios politikos sintezė ir mes ją patvirtinsime. Taigi, bus apžvelgtas stabilumos e, programos, o taip pat ir nacionalinės reformų programos, kuris bus priteiktas balandžio mėnesį. Po to bus tarybai įvertinta kas buvo atlikta valstybėse narėse, šitai dalykai bus aptarti birželio mėnesį. Kol kas viskas yra tik tai parengiamame etape. Mes kaip pirmininkaujantė šalis ketiname kad 2011 e, m. birželio mėnesį Europos semestras baigtas per vadovų tarybą. Kitas svarbus klausimas yra ekonominės valdysinos klausimas. Ir čia Europos parlamentui tenka svarbus vaidmuo. E, taryba jau žengė didelį žingsnį prieki. E, ekonomikos ir finansinių ministrai sutarė dėl bendros tarybos pozicijos susijusi su šešiais teisėkuros pasiūlymais, kurių tikslas yra skatinti ekonomikos valdyseną. Ir tokiu būdu būdu mes, kaip ir minkantis šalis, galime pradėti dėrybę su Europos parlamentu. E, yra nustatytas tam tikrą laikotarpį, kurį turi laikytis taryba. Tai yra 2011 m. birželis, iki kurio turi būti primtas politinis sprendimas dėl paketo. Ši procedūra vyksta pagal bendro sprendimo procedūrą. Na ir E, tarybos sprendimai neprivalomi parlamentui, tačiau naudodamasi šią progą norėčiau paraginti parlamentą bendradarbiauti tam, kad galėtume pasiekti politinį sutarimą iki birželio mėnesio. Na ir tokiu būdu galėsime siūsti e, nuraminti signalą rinkoms, o taip pat ir mūsų piliečiams, kurie tikisi, kad mes išgelbėsime euro kartu ir Europos ekonomiką. Taigi kartu su parlamentu turime bendrą atsakomybę šioje srityje. Mūsų ministras pirmininkas kaip tik tik e, susitiks su pranešėjai ir koordinatoriais, kurie atsakingi už šį paketą ir labai tikiuosi, kad e, e, su parlamentu galėsime tikrai vaisingai bendradarbiauti. Trečias elementas yra bankų sektoriaus pasitikimo bankų sektoriumi atkūrimas. Ketvirtas elementas yra Europaktas ir ir jo išplėtimas į už eurozonos ribų, įtraukiant ir tas valstybės narės, kurios nori prisijungti. Ir atitinkamos veiksmų, nacionalinis veiksmų programos. Toliau darbai susijęs su Europos stabilumo mechanizmu ir taip pat priemonės, kurias leistų užtikrinti eurozonos finansinį stabilumą. Ir čia remiamas kovo 12 dieną priimtų sprendimu. Na, o kai, kai kalbame apie Europos stabilumo mechanizmą, tai parlamentui yra pateikta atitinkama informacija. Šeštasis elementas tai yra sutarties keitimas, dėl kurio kaip tik balsavote ir formalus sprendimo, kurio keičiamas ES veikimo sutartis patvirtinimas. E, kuris tas pakeitimas leis sukurti ateityje Europos stabilumo mechanizmą. Noriu padėkoti parlamentui už teigiamą balsavimo rezultatą ir tikrai gerą indėlį iš jūsų pusės. Kaip matote, iš tikrųjų padaryta didelė pažanga kovojant su krize. Vadovo taryba užbaigs šiuos darbus ir per kitą savo stikimą patvirtins išsamų reagavimo į krizės paketą, kuris leis atkurti stab finansinį stabilumą bei užtikrins pagrindą ekonomikos ekonomikos augimui ir darbo vietų kirimui. Dabar dėl Libijos ir pietų kaiminystės remiantis uh, tarybos išvadomis kovo, deš, datomomis kovo 10-11 dienos taryba išreiškė susirūpinimą dėl dabartinės padėties Libijoje ir yra labai susirūpinusi dėl sistemingo ir vis didesnio žmogaus teisų pažeidimo ir smurto prieš Libijos žmonės. ES tikslas yra civilinės visuomenės apsauga, o taip pat e, norime paremti žmonės Libijoje, kurie siekia demokratiškos visuomenės. Ir Kodafi Gaddafi turi pasitraukti iš valdžios, jo režimas yra neteisėtas ir jis daugiau nėra mm, pokalbininkas ES. Kogi ėmėsi taryba? Pirmiausia, paminėsiu nuobaudas. Vasario 28 dieną taryba per ypač trumpą laiką patvirtino e, sprendimus dėl e, <clears throat> ribončių priemonių liečiančių šį režimą. E, kovo 10 dieną buvo patvirtintos papildomos priemonės, pavyzdžiui, įvairūs embargo liečiantis technikos tiekimą į Libiją, draudimas keliauti. Na ir tokiu būdu atsižvelgiam ir, ir jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją. Norėčiau paminėti trečiąjį um, sankcijų raundą. E, e, atsižvelgiant į susitikimo vykusio kovo 21 dieną rezultatus taryboje patvirtintas sprendimas um, išplėsti draudimus, ribojimus liečiančius Libijos valdžios institucijas, o taip pat ir Libijos piliečius. Taigi mes, kaip pirmininkantis šalis, mes įtraukime į darbo tvarkę klausimą dėl energijos tiekimo saugumo. Taip pat kalbėsime apie tai, kokį poveikį tai turės energijos tiekimui ir energijos rinkos saugumui. Na taip, ES nėra pakankamai naftos ir dujų ir buvo pakankamai apžvelgta ES šios rinkos pažeidžiamumas. Taip pat buvo pabrėžta, kad reikalinga bendra energetikos politika įtraukiant tokias priemonės kaip e, energijos tiekimo šaltinių diversifikavimas. Taip pat taryba patvirtino jungtinių tautų saugumo tarybos atitinkamą rezoliuciją ir išreiškė savo valią prisidėti prie šios rezoliucijos įgyvendinimo. Na ir ES ir valstybės narės yra nusteikusios veikti iš vien ir ryštingai ir bendradarbiauti su e, partneriais regione tam, kad būtų pilnai gyventinti sprendimai. Taryba ir valstybės narės palaiko e, veiksmus siūlomus Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją, kurio tikslas yra apsaugoti pilie, civilinius gyventojus. ES ir toliau teiks humanitarinę pagalbą visiems nukentėjusiems asmenims. Na ir vėliau mes e, padėsime Libijai perėti žengti demokratijos keliu link teisinės, teisės viršinybės principų. Europos Sąjunga um, yra pasižadėjusi teikti humanitarinę pagalbą, atitinkamai atsižvelgdama jungtinių tautų koordinavimo biuro uh, prašymą. Na ir aišku, atsižvelgti atitinkamus jungtinių tautų konvencijų reikalamus. Na ir mes toliau sutinkamas jungtinių tautų rezoliucija, o taip pat ir atitinkamais mūsų pareiškimais mes ketiname toliau teikti humanitarinę pagalbą, paremti civilinės operacijas, įskaitant ir pagalbą jūroje. Na ir bendradarbiausime tai darydami jungtinėmis tautomis ir NATO. Mes toliau palaikome ryšius jungtinių tautų generaliniu sekretariatu JAV ir bei regiono e, šalimis, pavyzdžiui, Tunisu ir Egiptu. Ir Ir tikiuosi visą tai bus patvirtinta vadovo taryboje šios savaitės pabaigoje. Europos valstybės narės dar sėkiai išreiškia solidarumą tų valstybių atžvilgių, kurias ypač paliečia migracijos įsirautai ir dar sėkiai pabrėžia, kad jos yra pasirengusios teikti reikiamą pagalbą, jeigu situacija pašlis. Vengrija kaip pirmininkaujančia šalis TVR tarybos darbo tvarkę vasario pabaigoje įtraukė šios klausimus. Buvo kalbama apie Frontex, e, kurioms valstybė ir kai kurios valstybės naršys prašė papildomų išteklių. Dėl evakamo vasario 23 dieną mes kaip pirmininkiaujantė šalis iš naujo atgain pradėjome naudotis atitinkamų mechanizmų tam, kad galėtume sureaguoti į migracijos rautus iš Libijos. E, na, tokiu būdu atsižvelgiama ir į Europos parlamento rezoliuciją įtvirtintą principą apsaugoti civilius gyventojus. Tokiu būdu mes daug dėmesio skirsime migracijos ir pabėgėlių klausimus. Janas Martinų, užsienio reikalų ministras, kartu su komisarė Malstrom šiuo metu kaip tik lankosi Egipte šalia, ir lankosi šalia Egipte Egipto ir Libijos sienos. Ministras Marto neapsilankė prie sienos, kalbėsi su vietos valdžios institucijų atstovais ir savo pareiškime e, šiame regione jis pasakė, kad, kad be bombardavimo situacija būtų buvusi dar prastesnė. Na, E, dabar srautai sumažėjo iš Libijos, kai kas nusprendė netgi sugrįžti atgal į, į Libiją, tačiau reikia palūkėti dar pasižiūrėti, e, kaip situacija klostys toliau. Kovo trečią dieną kartu su komisare Georgieva aš lankiausi Libijoje, bandydama išsiaiškinti padėtį vietoje. Na, iš tikrųjų situacija buvo labai sudėtinga ir mm, daug plūdo didelių žmonių srautai iš Libijos į Tunisą ir visoje šitoje Na ir kovo trečią dieną situacija buvo labai sudėtinga ir labai ir tenka pastebėti, kad tai daugiausia buvo ne ES piliečiai, o trečių šalių e, piliečiai. E, Vengrijos ambasadoris Ripulė atstovauja ES ir jis šiuo metu koordinuoja valstybių narių vardu diplomatinės priemonės dėl pietų kaiminystės vadovo taryboje neįlinėme posėdėje kovo 11 dieną pareiškė, kad demokratiniai sukilimai reiškia milžiniškus pietų kaiminystės politikos pokyčius. Ir mes paremėme šios judėjimus, kurio rodo, kad šios šalis nori žengti demokratijos keliu. Taigi čia kalbėkime ne vien tik tais apie Libiją, Bahranę e, ir Jemene, kaip tik dabar stebime e, kitas agresyves priemonės prieš gyventojus ir tai tikrai neprimtina. Taigi pačios šio regiono šalis turi priimti sprendimus dėl savo ateities ir tai turėtų padaryti taik ir demokratiškai. ES palaikys visus žingsnius link demokratinių politinių sistemų pokyčių, palaikys e, taikius pokyčius, kurie sąlygos taiką ir ekonominį augimą. ES kartu su šio regiono šalimis svarstys e, techninę ir finansinę pagalbą, taip pat aptars e, trečiųjų šalių migrantų sugražinimo klausimus. Na, taip, mm, taip pat buvo e, pasiūlytas pajėgumų didinimo planas tam, kad būtų tinkamai valdomi migrantus srautai. Taip pat um, Vyriausias įsigaliotinės ir komisijos e, komunikate kalbama apie priemonės skirtas šioms regionams paremti ir mes tikrai palaikome šį komunikatą. Taryba buvo paraginta įsigilinti komunikate numatytus pasiūlymus ir taip pat e, apsvarstyti e, aplinkybės, kuriams esant galėtume padidinti paramų mūsų partneriams pietuose. Taigi tiesiog e, e, apšvarsysime tas sritis, kuriuose reikėtų padidinti parmą. Taip pat e, pasvarsysime, ar Europos investicijų bankas galėtų viduržėmio regione padidinti savo veiklą. Taip pat mes palaikome komisijos pasiūlymą padidinti lėšas greitojo reagavimo parems ir. Na ir taip pat nedėlsdami turime patvirtinti pasiūlymą dėl e, e, kilmės taisyklių galiojančių Europos ir viduržėmė Europ, e, jūros region, viduržėmė jūros regiono šalims. Taip pat e, E, turėsime patvirtinti nuostatas liečiančias Frontexą dėl Frontexo pajėgumų didinimo. Štai tiek iš mano pusės. E, tokie darbo tvarkės punktai numatyti vadovų tarybos darbo tvarkėje. Atsiprašau, kad pasisakiau gan sparčiai, tiesiog noriu apžvelgti visus klausimus. Uh, e, Mr. Joseph Manuel Barroso, the President. Žodis teikiamas uh, Jozefui Manueliui Baroso komisijos pirmininkui. Pana pirmininkė, ministrė Georgi, parlamento nariai. Jau minėjau, kovo 25-24 dienomis uh, Europos teikiami pasiūlymai pakeis visą žaidimo eigą. Uh, tai bus rimtas atsakas į krizės iššūkius. Mes nustatysime naują ekonomikos valdysenos sistemą ir tikimės, kad po to Europos pinigų sąjunga ir ekonominė sąjunga galės tvirtai stovėti ant abiejų kojų, nešlupčiodama. Kiekviena valstybė narė vykdo savo ekonomikos politiką, tačiau ji turi rūpėti visoms kitoms e, narėms ir visoms institucijoms. Mums reikia iš anksto ir rimtai tarpusavėje derinti ekonomikos politiką ir vykdomos reformas prieš pradedant įgyvendinti kiekviena valstybėje narėje savo ekonominės reformas ir prieš patvirtinant biudžetą galima daryti E, galima šios veiksmus atlikti tuo pačiu metu. Pirmasis europinis semestras, kurį pradėjo sausio mėnesio komisija, pateikė dešimt pagrindinių prioritetų, kurie visi remiasi strategijos Europa 2020 nuostatomis siekiant kurti naujas darbo vietas. Taip siekima užtikrinti finansinį stabilumą ir sudaryti sąlygas plataus masto ekonomikos augimui. Šios sąlygos, savai suprantama, e, pačios e, neužtikrins augimo, tačiau e, bus sudarytos atitinkamos sąlygos ilgalaikio ūkio augimo. Euro paktas, kur, dėl kurio susitarė visos valstybės narės eurozonoje ir prie kurio gali prisijungti kitos valstybės narės, atspindi metinio ekonomikos augimo tyrimo pagrindinės nuostatas. Dar kartą noriu padėkoti šiam parlamentui, nes mano, mat, manau, kad parlamento užimta netvirta pozicija padėjo pasiekti, e, kad komisijos požiūriui būtų e, pritarta rengiant Europaktą, taip pat pritarta pasiūlymams dėl e, E, mokesčių e, reglamento. E, komisija rengia pasiūlymą apmokestinti finansų sektorių, kaip žinome. Taip pat visi kiti veiksmai susiję su augimo stebimo pakto nuostatų gyvendinimu turi būti orientuoti į komisijos pasiūlymus. Taryba taip pat turėtų artimiausių metų pareikšti savo poziciją raštu dėl komisijos pasiūlymų. E, toks principas buvo patvirtintas kovo 11 dieną, tai yra labai svarbus politikos principas, kurio vadovaujantis reikia priimti svarbius teisėkuros sprendimus, taip pat ir tuos, kuriuos jūs rengiate. Fiskalinės politikos e, konsolidacija nėra tikslas pats savaime, tačiau be fiskalinės politikos konsolidacijos nebus pasitikėjimo, be pasitikėjimo nebus investicijų, be investicijų nebus ūkio augimo. Čia, kaip jau minėjęs, kelis kartus šiame parlamente mes siekiame ilgalaikio ir e, visą apimančio ūkio augimo, tam turime sudaryti atinkamas sąlygas, užbaigti kurti vidaus rinką ir vidaus rinką vienas iš svarbiausių daus rinkos aspektų yra mokestinės nuostatos, todėl komisija pateiks atimiausių laikų e, bendrą pasiūlymus dėl bendros e, mokestinės bazės, dėl įmonių pelno mokesčio, siekiant, kad e, Europos konkurencingumas sustiprėtų, būtų kuriama daugiau e, darbo vietų, būtų užtikrintas didesnis darbuotojų judumas, e, būtų e, teikiama daugiau paskatų mokesčių srityje, kas taip pat sustiprintų ūkio augimą ir padidintų darbo vietų skaičių. Valstybės narės dabar baigia renkti savo nacionalinės reformų programas skirtas sustiprinti stabilumą ar konvergenciją nacionaliniu mastu rengiamas programos yra labai svarbios siekiant įgyveninti Europinio semestro nuostatas ir iki balandžio pabaigos valstybės narės atliks nemažą dalį darbų. Pastarąją savaitę taryba susitarė dėl bendrojo požiūrio. Remdamasi komisijos pasiūlymų iš šias nacionalinės programas buvo pasiektas e, sėkmingas kompromisas, dabar prasidės dėrybos su jūsų parlamentu. Žinau, kad komisija gali tikėtis parlamento paramos ir tikiuosi, kad galutinį sustarimą pasieksime iki birželio e, mėnesio. Tada naujas pagrindų sustarimas pradės veikti ir bus užtikrintas nacionalinis biudžetas, stabilumo, konvencijos programos ir taip pat nacionalinių programų gyvenimas iki 2012 metų galiausiai dėl stabilumo fondo iki 2013, iki 2013 metų mes e, E, galėsime garantuoti eurozonos stabilumą, jeigu atsirastų toks poreikis. Pastarai pirmadienį buvo susitarta iki 2013 e, metų birželio mėnesio e, numatyti atitinkamas finansinės paskatas ir saugiklius siekiant užtikrinti eurozonos finansinį stabilumą, taip pat įtraukiant visus procesus Europos parlamentą. Komisija privalės kartu su Europos centriniu banku įvertinti eurozoną kylančias finansinės rizikas ir išanalizuoti valstybių narių e, skolos dydžius bei galimybę e, jas gražinti. Komisija prisims vadovaujantį vaidmenį siekiant įvertinti tiek ES parmą gaunančių valstybių padėtį, tiek ir privataus sektoriaus galima įtraukimą įvykdomus projektus. Komisija teiks pasiūlymus tarybai siekiant <clears throat> sustiprinti ekonomikos atsigavimo programos įgyvendinimą. Komisija ir Centrinis bankas bus atsakingi už e, makroekonominės pristaikymo programos įgyvendinimą Taip pat e, bus e, užtikrinta atitinkama kontrolė ir priežiūra, e, garantuojant ES galiojančių procedūrų laikymasi, taip pat nepamirštant ir Europos parlamento vaidmens. Šio tikslu komisija ketina pasiūlyti parlamento ir tarybos reglamento E, projektą remiantį sutarties 136 straipsnius, siekiant numatyti reikiamas procedūras tam, kad būtų nustatytos atinkamos sąlygos priimant tarybos sprendimus ir atsižvelgiant į daugia šalės priežiūros sistemos nuostatas komisija informuos parlamentą reguliariai apie šios e, sistemos e, nuostatų įgyvendinimą. Aš tik noriu patvirtinti, gerbiami parlamento nariai, tai, e, kas buvo parašyta komisijos nario Reno ir Žano Klodo Junkerio laiške, kuris buvo išsiųstas Europos parlamentui. Tikiuosi, kad galiausiai pasieksime susitarimo, kuris visiškai atitiks bendrijos metodą ir noriu padėkoti parlamentui už jo pastangas šį metodą taikant. Taip pat noriu pasakyti, kad valstybės narės galiausiai pripažino, <clears throat> kad jų ekonomikos yra priklausomas viena nuo kitos ir reikalinga atitinkama apsaugos sistema ekonomikai. Tam e, mums reikia turėti sveiką bankų sistemą. E, Artimiausių mėnesiais bus pradėti vykdyti <clears throat> Europos bankų priežiūros institucijos atitinkami Europos bankų atsparumo testai. Ir uh, uh, bus priimti uh, rimti reikalingi sprendimai, gerbimi parlamento nariai. Noriu pabrėžti naudomsis progą ponios Giori pastangas, pirmiausios Vengrijos atstovės pastangas ir išės politikos kontekste Noriu pasakyti, kad komisijai tenka labai svarbus vaidmuo koordinuojant e, humanitarnės pagalbos teikimo pastangas, tam skiriame 30 milijonų eurų. Kaip žinote, e, vietose veikia kelios mūsų komandos, kurios palaiko nuolatinį ryšį su valstybėmis donorėmis. Komisija ir toliau e, koordinuos valstybių narių veiksmus, glaudžiai bendrabiaudamas pirmąją gavinčią Vengriją, komisarę Malstrom ir taip pat kitais komisijos e, nariais neskraidimo zoną pagal e, Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją 1973 nustatė naujas sąlygas, pagal kurias reikia <clears throat> veiksmingai ir saugiai teikti humanitarinę pagalbą ir Libijai tai suteikė naujos vilties, ypatingai siekiant išsaugoti civilių gyventojų e, gyvybės, kadangi šiuo metu mes turime reikalą su greitai kintančia sudėtinga situacija, mes e, vis tiek tikimės, kad ilgainiui bus sukurtas e, demokratiškas pietų viduržėme jūros regionas ir su juo galėsime palaikyti partnerystės ryšius civilinės saugos mechanizmas, kurį turi komisija, taip pat yra koordinuojamas ES atsakų į Japoniją teikiama pagalba. Mes esame nusiuntę civilinės saugos e, komandą e, kurią sudaro logistikos ir branduolinės energetikos ekspertai. Būtent todėl Europos komisija dabar siūlo peržiūrėti branduolinių jėgainių saugumą ES, atlikti taip pat jų atžvilgių vadinamosius atsparumo testus. Šie atsparumo testai turėtų būti įvykdyti ir visose mūsų kaimininėse šalise ir e, jos turėtų vykdyti ir prižiūrėti Tateną. Aš tikiuosi, kad vadovų taryba taip pat pritars šiem, šiems pasiūlymams, gerbėjim parlamento nariai, kaip matote, e, būsimosios vadovų tarybos darbo tvarkė yra pakankamai sudėtinga kadangi turime e, reaguoti į krizės už e, mūsų sienų ribų, taip pat reaguoti į dabartinę ekonominę padėtį. Mes e, savo veiksmuose visą laiką vadovausimės Lisabono sutarties dvasia, tai reiškia koordinuodami savo veiksmus su šiuo parlamentu ir tikrai galėsite prisimti visą jums numatytą atsakomybę. Dėkuoju uždėmesi. Dėkuoju, pane pirmininkė. E, politinių frakcijų vardu pasisakys frakcijų vadovai ponas Žovizas Doris, EPP frakcija, prašau. Pirmininkė, mėly kolegos, vadovų taryba rengiasi susirinkti antrą savaitę iš eilės, tačiau tarptautinė padėtis yra neužtikrinta, daug įtampos Japonijoje, daug aukų, aukų skaičius net nėra iki galo aikštus, aiškus, daug neiškumo taip pat viduržėmio jūros regiono šalyse, e, Bahreinė, Jemenė vykstantis įvykiai. Ir aišku, visi šitie įvykiai turi pasiekmių mums, europiečiams. Mūsų e, piliečiai išgyvena tiesiogiai ir Japonijos dramą. Prie šeimų e, gedulo prisideda ir nugastavimai dėl Fukushimos elektrinės keliamo pavojaus ir taip pat dėl panašių galimų pavojų pas mus. Aišku, visos valstybės, kurios turi branduolinės jėgainės, turi atsižvelgti į šią situaciją ir būtina, kad parlamentas organizuotų diskusiją dėl branduolinės energetikos, nepamirždamas, jog europiečiai turi sustiprinti savo energetinį nepriklausomumą, o ne atvirkščiai. Ir grįšime prie šio klausimo per kitą plenarinę sesiją. Šią e, savaitę taip pat diskutuosime dėl jungtinių e, tautų rezoliucijos dėl Libijos. Noriu pabrėžti, jog Europos valstybės būtent e, ėmėsi operacijų iniciatyvos ten ir pirmos veikė būtent Europos valstybės pagal jungtinių tautų mandatą. Ir per paskutinę mūsų minisesiją Briuselėje taip pat manau, kad bus puikiai proga apie tai pakalbėti. Mes e, turim Viduržėmio jūros regiono strategiją ir dabar tikrai mums tenka kaip e, kaimynams tų valstybių e, pareiga spręsti šitos klausimus. Dabar prieš vadovų susitikimą yra parengtos priemonės, kurios susijusios su euro sustiprinimu ir, euro, ir ekonominiu valdymu. Būtina E, tuos instrumentus, kuriuos mes parengėme per, pernai metais e, padėti Graikijai ir Airijai, reikia juos paversti nulatiniais e, instrumentais, nulatinėmis priemonėmis. Dabartinė krizė yra beprecedentinė krizė nuo pat euro įvedimo. Mes pabrėžėme, jog ta išskirtinė padėtis susidariusi dėl finansinių problemų nacionalinių e, lygmenių, jog ta situacija neturi būti proga vadovų tarybai keisti metodiką. Bendrijos metodas turi ir toliau būti pagrindinė taisyklė, o tarp vyriausybinis e, metodas turi būti išimtis. Ir šį principą palaiko dauguma europarlamentarų. E, komisijos pirmininkas Baroso taip pat palaiko tokį požiūrį, todėl kad tai yra gyvybiškai svarbus požiūris ES. Aš e, manau, kad ponas Van Rompuy taip pat įtikins to klausimo svarbą valstybių ir vyriausybių vadovus. Euro paktas bus E, priimtas ir mes jį labai palaikome ir palaikome tas priemonės, o būtent biudžeto politikos konvergencija ir fiskalinės politikos konvergencija valstybių nalių lygmenių. Europos e, solidarumas bus e, priimtas teigiamai Europos piliečių tik tai tuomet, kai jis bus teisingas ir pelnytas. Jeigu mūsų įmonės gali investuoti ir uh, E, kurti darbo vietas tinkamame fiskalinėme kontekste, tik tuomet viskas gerai vyks. Mes taip pat norėtume didelės pažangos ekonominės valdysenos paketo kontekste. Norime, kad e, būtų atsižvelgta į Europos e, parlamento poziciją, nes šitie klausimai bus sprendžiami bendro sprendimo procedūros kontekste. Europa nori eiti augimo ir darbo vietų kūrimo keliu. Tačiau reikia, kad bendrijos lygmenių būtų priimti sprendimai, kurie leis mums tinkamai diskutuoti apie šios klausimus ir tinkamai stumtis į priekį. Dėkui, ponė pirmininkė. Ir dabar sociali, socialistų ir demokratijų frakcijos vardu pirmininkas Šulcas. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ponė komisijos pirmininkė, norėčiau pasveikinti su gimtadieniu. Manau, kad turite teisę tikėtis, kad jūs pasveikint su gimtadieniu. Ir beje, penkiolik, tos 15 sekundžių e, bus įskaičiuotas mano kalba. Na, negaliu pritarti jūsų optimizmui prieš šią vadovų tarybą. Mano manimo, šios vadovų tarybos taryba vyksta sudėtingiausiu metu e, - Libija. Ir retai, e, kada buvo taip prastai pasirinkta e, veiksmams, negu kad dabar aišku, gerai, kad žmonėms bandama padėti ir tokiu būdu bus iš, padėta ištaisyti uh, diplomatinį, karinį ne katastrofą. Taigi čia mes visiškai nepasirengę betodriškai puolėme teikti tą pagalbą, o mūsų partnerė ir šalis kandidatė Turkija viską blokuoja. Taigi aš manau, kad verkta atlikti balansą. Jau metus trunka krizė ir e, visus metus vyksta tas pat tai, kas yra būtina, pirmiausia yra nuginčiama tam, kad po to praeis keturiems penkiems mėnesiams būtų vėl pritarta. Mes pradžioje sakėme, graikai turi padėti savo patys, mes jiem neturime padėti. Po keturių mėnesių patvirtiname pagalbos mechanizmą. Po to vėl sakėme, mums nereikia apsaugos skėčių. Tai, tai, ko turime, mums pakanka. Po keturių mėnesių nusprendėme, kad reikia daugiau lėšų. Mes sakėme, kad nenorime euro obligacijų. Jos yra nesąmonė. Ne Na, ir esu tikras, kad tikriausiai po keturių mėnesių vėl bus sugrįžta prie euro obligacijų. Vėl sakoma, nereikia mums ekonominės valdysenos Europoje. Ir tie patys žmonės, kurie taip atkakliai tai tvirtino vadovo taryba, dabar džiaugiasi, kad dabar turėsime ekonomikos valdyseną ir visiškai nesigėdi dėl to, kad elgesi ir sako Visai priešingai negu kad sakė anksčiau. Na, nežinau, ar jau išgelbėjome bendrijos metodą. Labai tikiuosi to ir tikrai e, tikėkitės mūsų paramos, ponė Varosa, ne kaip gimtadienio do, dovanėlės, bet dėl to, kad reikia ginti šį bendrijos metodą. Nes lyginant su kitais metodais, kuriuos e, federalinė kanclerė Merkel apibūdino kaip e, naują E, metodą, tai čia sakyčiau, tikrovė yra tai, kad vieną dieną sakoma viena, kitą dieną kalbama kitaip, elgiamasi kitaip. Ir mes čia susidūrėme ne su euro krize, o su vyriausybių ir valstybių vadovų krize. Portugalija tikimės, kad ta vyriausybė sugebės patvirtinti griežtas priemonės netgi prieš savo rinkėjų valią. Ir dabar matome, kaip e, ši vyriausybė nepalaikoma. E, Vokietijoje finansų ministras elgesi kaip proeuropietis, tačiau likus E, ir jis patritarė tam paketui, kurio mums visiems reikia. Tačiau e, po to ponė Merkel ir užsienio reikaluminis sako, pakalbėkime apie tai dar sėki. Praeitą savaitę kalbėjau su daug finansų ekspertais ir kalbėjome apie tai, ar pasitikima eurų. Ir tie, su kuriais kalbėjusi Frank, Frankfurte, be kita ko, Eurogrupės pirmininkas, Europos centrinio banko pirmininkas ir daugelis kitų svarbių bankų pasakė taip, euro yra stabili valiuta, jie pasitikime, mes pasitikime euru. Tačiau mes nepasitikime tų valstybių vyriausybėmis, kurios yra atsakingos už eurą, nes kaip pasitikėti tą vyriausybę, kurios žodis negalioja ilgiau nei tris dienas. Tai yra problema, su kuria tenka sudurti ir kovoti mums Europoje. Pasirinktas neteisingas kursas. Euras yra stipri valiuta, o taip pat eura ir, yra eurozonos ekonominės galios išraiška Europoje ir žemynė. Na, pradžioje, kai euras buvo įvestas, jis kainavo dolerį 17 centų. Pasižiūrėkime, koks dabar yra santykis tarp euro ir dolerio. Euras labai stabili valiuta, tačiau jis destabilizuotas, nes vyriausybės elgesi netinkamai ir euras yra prielaida valiutos stabilizavimui ir eurozonos ekonominis potencialas labai didelis, tačiau jis pilnai neišvystomas, nes šioje eurozonoje valdo tokie žmonės, kuriems svarbiau naujausias um, visuomenės apklausų rezultatas negu eurozonos ir euro ateitis. Taigi aš nesu nusiteikęs taip optimistiškai kaip jūs, tačiau tikiuosi, kad e, vadovų taryba vis tiek vainikuos sėkmės, nors dvėjoju. Dvėjoju, nes tai, ką patyrėme visus šiuos metus, verčia mane būti nusiteikusi optimi, pesimistiškai. Dankašen. Ο κύριος Φέρχος θα έχει το λόγο τώρα για 4,5 λεπτά. D'abord, mes félicitations. Dėkuoju. Su pirma, norėčiau pasveikinti pirmininką Barosų, kaip aš, kaip ponės Arnės, kaip ponas Dol. Mes e, e, palankiai į tai žiūrim, tačiau turim keletą pastabų. Mes manom, kad reikia ekonominės sąjungos, reikia ekonomikos valdysena, tačiau ar Europos paktas iš tikrųjų leis sukurti ekonominę sąjungą? Ar būtent tas paktas užtikrins ekonominę valdyseną, aš asmeniškai nemanau, kad tai bus. Dėl paprastos priežasties, nes e, ne komisija vadovauja visam procesui, nes būtent valstybės narės čia vaidina svarbiausią vaidmenį. Ir, ir nemano tai nuomonė, aš turiu čia tekstą kovo 11 dienos. Ta tekstą mes tvirtinsime rytoj ir, ir tą tekstą tvirtins e, vadovai rytoj ir paryt. Čia sakoma, jog būtent valstybių ir vyriausybių vadovai prisijams įsipareigojimus ir sprendimus ir kad paskui jie tikrins įgyvendinimą. O komisija tik tai techninį tikrinimą atliks ir nieko daugiau, nes realiai visas galės čia turės taryba. Ir tai yra Lisabonos strategijos uh, fiasko. Pone pirmininkė, Aišku, šį savaitgalį bus patvirtinta tai, kas bus patvirtinta, tačiau reikėtų iš tikrųjų kuo greičiau sukurti naują ekonominės valdysenos planą, kuris remtųsi bendrijos e, aktu ir kuris užtikrintų tinkamą konvergenciją, reikia pateikti tokį planą ant tarybos stalo. Tarybos sakys, ne, tačiau vis dėlto turime ir toliau kovoti ir turime nesutikti su dabar pateiktų pasiūlymu ir su ta procedūra, todėl kad jinai nepasitenkins nepasiteisins ir e, neįgalins mūsų stabilizuoti euro. Kita mano e, pastaba tai yra arabų valstybių sukilimai ir diskusijos vykusios prieš savaitę E, tiesinys. Aš manau, kad dabar jau galime pateikti pirmą įvertinimą Europos veiksmų šitame kontekste. Tas e, įvertinimas nėra vienareikšmis. Jūs e, prisimenate, kad iš pradžių mes nebuvome labai, nusi, labai entuziastingai nusiteikę dėl arabų valstybių pozicijos. E, sakėme, jog e, islamistai ateis į valdžią. Iš pradžių mes taip sakėme, paskui Libijos įvykių kontekste mes konstatavom, jog ES nebuvo veiksmų vienybės ir iš tikrųjų baisu, jog saugumo e, taryboje, jungtinėse tautose Europos e, valstybės neturėjo vieningos pozicijos, trys balsavo už, viena susilaikė. Tuo tarpu 34 sutarties straipsnis sako, jog tarptautinėse e, organizacijose, kalbant e, užsienio politikos klausimais, ES privalo koordinuoti savo poziciją ir turėti vieningą poziciją tose forumuose. Ar ES būtent taip elgėsi? Man atrodo, kad ne. Ir netgi ES pažeidė, pažeidė 34 starties straipsnį. Ir trečias dalykas, atsiprašau, aišku, ponė Ašton vakar E, šventė ir turėtų būti čia, ko gero, kuomet kalbama šitais klausimais. Aš manau, jog ES neturi strategijos arabų revoliucijų, revoliucijų klausimų. ES kartais priima tokių sprendimų, kurie yra skandalingi, nes penktadienį, pirmadienį, ponas Kupė, kuris yra ponas Ašton bendradarbis, uh, pasakė, jog Bahreino situaciją mes turim tinkamai suprasti ir tos valstybės e, institucijos tinkamai elgėsi e, atstatydamos tvarką ir ramybę, juk buvo aukų ten ir sužeistų žmonių. Toliau ES e, užsienio reikalų ministrai susirinko į bendrųjų reikalų tarybą pirmadienį ir kas ten buvo pasakyta? Ten uh, Taip pat, kalbant apie Bahreiną, buvo pasakyta, jog ES. E, ten buvo pasakyta, jog reikia e, siekti, jog nebūtų jokių aiškių e, grasinančių veiksmų, tuo tarpu reikėjo palaikyti e, revoliucijos pusę tose valstybėse. Man atrodo, jog ponė Hašton turėtų aiškiai pasakyti, kokia turi būti strategija Bahreinė, Sirijoje, Jemenė, ką mes ten matome daryti, kokių sankcijų imsimės ir kaip ir su kuo tai darysime. Žodžiu, turi būti tokia pozicija, tuo tarpu daugelio Europos lyderių ta pozicija yra apgailėtina. Ačiū pana pirmininkui. Pana Zahra dėl dvi minutės kalbės. Ačiū, pana pirmininkė. Noriu pasakyti, kad atrodo, jog ši vadovų taryba patvirtins kai kurios e, pavojingus pokyčius, dėl kurių turėtume pareikšti savo susirūpinimą. Ekonominių veiksmų koordinavimas, ekonomikos valdysena, eurozonos stabilumas, mes matome siekius harmonizuoti, suvienodinti mokesčius ir fiskalinę politiką. Noriu aiškiai pasakyti, kad komisijos pasiūlymas dėl bendros konsoliduotos e, pelno mokesčių bazės e, prisidės prie to, kad išsikels verslo struktūros iš Europos, e, tuo siekiama per daug ir tokius veiksmus reikia sustabdyti. Pastarosiomis dienomis matėme, kad kai kurios valstybės narės e, bandė įsikišti į e, <clears throat> fiskalinį ir mokestinį kitų valstybių suverenumą. Aš turiu omenyje veiksmus Airijos atžvilgių reikia tokių veiksmų atsisakyti. Dėl Libijos įvykiai Libija mums dar kartą priminė, kad nereikia mums per daug tikėtis iš taip vadinamosios e, bendrosios ES užsienio ir saugumo politikos. E, ponai Cameronas ir Sarkozy priėmė sprendimus, o ne ES e, atstovai. Tai mums parodė, kad esama tam tikrų integracijos šioje srityje ribų ir ne viena valstybė narė neturėtų būti veršima daryti daugiau nei mano, kad e, e, yra reikiama daryti. ES politika privalo būti lanksti ten, kur įmanoma, nesivadovauti integracijos dogmomis, nes uh, pribrendo laikas pakeisti Europos integracijos paradigmą. Tik tokia pozicija yra aiškiai suprantama, tikiuosi, kad jos laikysis vadovo taryba. Ačiū. Pone Lamberts, suteikiamas žodis kalbėti 2,5 minutės žodžių frakcijos vardu. Dėkui, ponė pirmininkė, ponas Baroso jau išėjo, tačiau jisai sakė, kad svarbiausia yra pasitikėjimas. Aš noriu pasakyti, jog uh, mūsų piliečių pasitikėjimas iš, išgaruos toj taip pat greitai, kaip Fukushimos e, atominė elektrinėje pilamas vanduo. Taip, mes turime dabar keisti padėtį, turime mažinti neligybę ir didinti užtikrintumą, turime keisti e-, e-, energijos šaltinius, turime padaryti, kad ekonomika tarnautų piliečiams Tačiau negalime dabar paremti mūsų ekonomikos deficitu, spekulacijomis ar, ar, ar sko, skolomis. Visą tai mūsų piliečiai žino ir piliečiai žino, jog tai reiškia radikalius pasikeitimus e, vyriausybių lygmenių, įmonių lygmenių ir jų pačių lygmenių. Jie žino, kad tie radikalus pasikeitimai yra labai sudėtingi ir aišku, kad negalima visko daryti iš karto, kad reikia pradėti e, e laipsniškai. Tačiau e, piliečių požiūrių visuomet pradedama nuo to paties. Mažinamas biudžetas, apkarpamas biudžetas ir nuo to nukenčia patys e, e, neturtingiausi gyventojai. Kalbama apie e, lankstumą didesnį ir e, saugumą, tačiau žinome, kad tas didesnis lankstumas visuomet mažina saugumą. Ir žinome, kas e, daugiausiai pasipelnė iš kazino ekonomikos. Viena vertus Tai, kas pateikta dabar, leidžia turėti teisingus ir sta, teisingas ir stabilias pajamas ES. Turiu galvoje ir mokestį finansinių sandorių. Tačiau šitame kontekste taip pat nereikia pateikti mokesčių e, bazės suvienodinimo kaip panacėjos. Manau, kad nekovodami prieš su tomis zonomis, kurios yra atleistos nuo mokesčių, mes daug nepasieksime. Mes turime e, pagaliau veikti, o maž, mažiau kalbėti, mažiau visokių poveikio vertinimo studijų e, daryti. Mes e, matėme, jog stres tas nepasiteisino nei Airijoje, nei, nei kitur. Mums reikia naujų privalomo pobūdžio taisyklių. Jau laikas dabar, jog e, pramoniai taip pat būtų taikomas e, griežtos taisyklės, mūsų piliečiai to laukia, nes taip susiję su piliečių pasitikėjimu. Tai leis mums, europiečiams, pradėti 21 amžių iškėlus galvą. Tris min minutės, ponas Lambert. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, ekonomikos ir pinigų sąjunga be veiksmingo ekonomikos politikos koordinavimo nepasitvirtins. Stabilumo ir augimo paktas nepasitvirtina ir nepriklausomai nuo politinių partijų, dėl tos ir visi ekspertai. Problemiška yra tai, kad politika tarsi atsilieka ir tiesą sakant nesimato jokių naujų politinių koncepcijų. Tai yra, priminsiu, kad augimo ir stabilumo paktą numatyti 3 procentai yra 37 kartus nebuvo sulaikom, 73 kartus buvo beveik nesilaikyta to e, pakto reikalamo, 64 kartus tas nesilaikimas buvo visiškai netoleruotino masto. Taigi kyla klausimas, kaip jį apskritai gyvendinti. Aišku, vis, visi įmoninkai ir visi, kurie veda namų būstos, skaitybą žino, kad svarbu kuninkauti uh, e, gerai. Tačiau kai kalbame apie augimo ir stabilumo paktą, tenka baimintis, kad čia kalba eina tik tais apie taupimą, bet tai nėra tvarus ūkina, ūkininkavimas. Ir ta šalis, kuri taip įsiskolinusi, kad beveik atsidūrusi nemokumo ribos, ar tokia šalis įveiks savo bėdas, jeigu savo įsiskolimą jai teks finansuoti per uh, paskolas su dideliam palūkanų normam ir kaip e, tai šaliai išbristi iš tų bėdų, jeigu nemaž, nedidami atlyginimai, kaip tik jie mažinami, mažinamas pensijos ir tenka e, nutraukti investicijas į švietimą ir kitas svarbės rytis ir gali net apskritai nutraukti gamybą toje šalyje. Nei augimo ir stabilumo paktos sugriešinimas nei tas busimasis stabilumo mechanizmas čia nepadės. Na ir pažvelgus į priemonių paketą, reikėtų labiau išryškinti poreikį papildomoms investicijoms, ypač tose šalyse, kuriams grėsia krize. Ir tai galima padaryti prailginant e, kreditus ir mažinant palūkanų normas. Na ir pastangos išlyginti biudžeto deficitą bus problemiškas ir toliau, jeigu uh, tokių taupimo priemonių bus tikimasi tik tais iš bėdoje atsidūrusių šalių, o ekonomiškai stiprios šalis galės elgti kaip norės. Ir pamiršame, tai pamirštame kad taupimo priemonės ir biudžeto deficitas iš vienos pusės reiškia kitoms ekonominį augimą ir biudžeto perviršį. Ačiū, pana pirmininkė, tai, ką paskelbė ponas Barozo, yra pasiūlymas iš esmės sustiprinti eurostabilumą ir Europos ekonomikos valdyseną, tai reiškia ekonomikos valdymo procesų pagreitinimą Europoje. Pona Baroso čia, čia lydi pono Reino pastangos ir šią srityje. Ir iš tiesų matome, kad galima atremti iššūkius, su kuriais šiuo metu susiduria Europa, E, daugiausiai problemų mums tačiau dabartiniu metu sukelia rinkos naujo ekonomikos politikos valdysena. Bandoma ją įdėkti e, smarkiai įsiskolinusių e, valstybių biudžetų sąlygomis. Aš manyčiau, kad jeigu JAV ketina išleisti naują valiutą, tai kodėl Europa negalėtų panašaus pobūdžio priemonių imtis tam, kad būtų sukurtas pakankamas, pakankamas e, ekonomikos e, paramos mechanizmo pagrindas. Na, tai, yra, tai nėra baigtiniai pasiūlymai, tačiau būtina pabrėžti, kad ES privalo pradėti kurti naują sistemą, atsižvelgiant į visiškai kitokias dabartinės sąlygas ir patiriamą didžiulį spaudimą. Be Europos ekonomikos valdysenos strategijos ir valstybių narių paramos ją įgyvendinant nebus įmanoma pasiekti rezultatų. Reikia pradėti priminėti bendro pobūdžio sprendimus. Tarybos sprendimas dėl Europakto sulauks, susilauks mūsų pritarimo. Mes tikimės, kad euras ir toliau išliks solidžią valiutą, tačiau, ponė pirmininkė, turime siekti ne tik užtikrinti eurozono stabilumą, tačiau taip pat užtikrinti ir aukštą e, ekonomikos lygį, kad būtų išlaikytas Europos konkurencingumas, išsaugotos darbo vietos, tai svarbu Europos piliečiams, ypatingai, ypatingai jaunimui, turime teikti jaunimui pirmenybę. Ačiū, sako pirmininkė, ponui Martin suteikiamas neprisijung... žodis neprisijungusių parlamento narių vardu. Dvi minutės, ponai pirmininkė, Būdamas e, karštas e, Europos e, idėjų <clears throat> gynėjas, taip kaip ir 500 tūkstančių mano rinkėjų, turiu dėti labai daug pastangų, kad pritarčiau šioms dviejų girnapusių priemonėms. Taip mums reikia stabilumo, reikia imtis veiksmų kovojant su spekulacija, tačiau tie būdai, kurias jūs pasitelkite šiems tikslams pasiekti, labai drastiškai parodo, e, kad ES esama didžiulio demokratijos deficito. Pasirinkta forma man e, veikiau primena <clears throat> nepaprastos e, padėties skelbimo tvarką, nei būtinybę reikiamai priimti sprendimus. Aš pirmiausiai turiu omenyje 34 starties straipsnio keitimo procedūrą. Jūs savo veiksmais tik, tik didinate prarąją tarp ES institucijų ir piliečių ir taip pat norėčiau e, ryštingai atmesti ir protestuoti prieš mano atžvilgiu rodomą Martino Šulco elgesį. Pirmininkė. Baigėme pasisakymus frakcijų vardu, panas Ole Franka dabar. Krizė Šiaurės uh, Afrikai leidžia, e, verčia subėjoti mechanizmais numatytais Lisabonos sutartyje. Vakar vyriausiai, bendraujant su vyriausiai galiotinė, mes pabrėžime svarbiausius ES principus. Taigi, greibus. Uh, Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucijos patvirtinimas, taip pat bendradarbiavimas su Arabijos lyga ir mūsų patirmasis vaidmuo. Tačiau labai svarbu pasakyti, kad e, Europos visuomenės nuomonė dar nėra įtikinta. Ir, ir todėl kreipiuosi į Jūs, ponė tarybos pirmininkė, ponas Herpštatas yra teisus. Kaip gali atsitikti, kad e, keturios valstybės narės, kurios yra saugumo taryboje, balsavo skirtingai, nevieningai. Kaip taip atsitiko? Ir kaip atsitiko, kad dabar diskutuojame. Ar jeigu Europos Sąjunga, NATO ar tarptinė bendra, bendruomenė laikosi jungtinių jungtinių tautų rezoliucijos nuostatų. Juk mes čia kalbame apie tas pačias lėšas skirimas tiem pačiams laivams, kurie kovos to pačiose kovose. Taigi aš manau, kad reikia gerinti mūsų koordinavimą, o taip pat ir sprendimų prieimimo procesą. Viename filme buvo ištarta svarbi frazė, mums dar lieka Paryžius Taigi tiems, kurie sako, kad ES reagavo per nelik skubotai, tai tiems e, galiu pasakyti, kad jeigu Prancūzija nebūtų taip elgusis drąsiai kaip pionierė, tai būtų buvę daug e, blogiau, tai, kad buvo sušauktas Elizėjaus viršinius susitikimas, tai iš tikrųjų tai, tai Benhazijų būtų žengę Gaddafo daliniai. Dėkuoju, ponas Salafrankai, ponas Vygenin, dvi minutės. Dėkuoju. Kolegos, norėčiau stelkti į vieną iš tikrųjų aktualų klausimą, kuris bus aptartas rytoj, tai yra padėtis Libijoje. Tie, kurie prieš mane pasisakė, labai teisingai pastebėjo, jog e, tai, kas vyksta, rodo, kad tiek ES pozicija, tiek ir valstybių narių pozicija buvo visiškai e, chaotiška. Na ir atrodo, kad nebuvo viskas suderinta ir su NATO. Taigi tai sukėlė sumaištį ir tarp mūsų partnerių dėl to, ko mes siekime. Ir tai. Um, sąlygo, kad ir Europos viešoje nuomonė yra neapsisprendusi. Ir tiesą sakant, mes netitinkame ir lūkesčių to, ko iš mūsų tikimasi pietų viduržymio regione. Taigi aš manau, kad labai svarbu, kad vadovo taryboje būtų primti labai aiškus sprendimai dėl Libijos, bet ne vien tik dėl Libijos, dėl Barano, dėl Jemeno, netgi ir dėl Sirijos, kur tendencijos yra panašios, nes mes tarsi pamirštame tai, kad mūsų veiksmai Libijos atžvilgių bus vertinami mūsų, mūsų pozicijos ir kitų e, regiono šalių atžvilgių. Taigi, aš manau, kad pirmiausia turėtume nuspręsti, ko norime ir tik tuomet spręsti, kaip to pasiekti. Ir aš manau, kad jeigu E, dabartinė situacija Libijoje tęsis, tai tai skaudžiai atsilieps e, šios šalies kaiminėms šalims. Taigi turime padėti Tunisui ir Egiptui, ne vien tik tais tam, kad šios galėtų susidoroti su dabartinė humanitarinė krize, bet ir su padėtimi po to. Prezidentin, Buvo minėta, kad ne euras pateko į krizę, o į krizę pateko per daug prisiskolinusios valstybės narės, neatsakingas skolinimasis ilgus metus vykęs turi baigtis, todėl e, yra svarbu numatyti griežtas prievalės Europos krizės valdymo mechanizme, taip pat ir e, teisinga, kad Airija nebuvo sumažintos palūkanos. Reikia padaryti galą šiam betodariškam skolinimuisi ir e, socialdemokratai bando skolas suskirstyti į geras ir blogas, o nesuprantama, kad investicijos reiškia e, kažką kitą nei pravalgymas, tačiau mes turime užtikrinti taip pat ir teisingumą E, busimųjų kartų atžvilgių. E, bendrijos metodas ir e, paktas eurui pritariu išsakytiems pasiūlymus. Paskutinis žodis Libijos. Dėl įvykių Libijoje saugumo taryba patvirtino rezoliuciją 1953, Prancūzija vaidina čia svarbu vaidmenį, tačiau buvo galima Turkijos atstovus pakviesti į Elizėjaus laukus ir dabartinė padėtis būtų žymiai paprastesnė nei dabar, tačiau aš tikiuosi, kad naujasis e, perinimosios vyriausybės Libijos vadovas finansų laiku bus pakviestas į e, Europą. Ponas Šimanski dabar kalbės. Ačiū labai. Visi tikslai, kuriuos yra išsikėlusi savo euro grupė, kartais ir labai protingi, <clears throat> gali būti neteisingai iškraipomi valstybių narių vykdomos mokesčių politikos, kitų politikos. Taigi kyla klausimas, kodėl dabar turime keisti e, sutartį, kad perkeltume šios įgaliojimus į bendrijos lygmenį. Dvi priežastys yra. Pirmiausiai, norime pasidalinti atsakomybę už nepopuliarius sprendimus Europos Sąjungą arba naudodamiesi reformų pretekstu norime daugiau e, valdžios galių perkelti į Bruselį, turint omenyje, kad valstybės narės, Eurogrupės narės turi e, e daug e, mažiau konkurencingesnė mokesčių sistema, taigi nei kitos valstybės narės, taigi kyla dviejų greičių Europos atsiradimo grėsmė. Tie, kurie nori veikti greičiau. Noriu pasakyti, kad pasirinkus neteisingą kryptį, greitis gali tik dar labiau priartinti e, katastrofą. Tokie būtų mano pastebėjimai e, remiantis dabartiniais įvykiais Europoje. Ponas Portas dabar. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Portugalijos parlamentas per 12 mėnesio pristatė ketvirtą griežtų priemonių programą. Dauguma deputatų balsuos prieš šitą programą, bet tas dokumentas pirmą kartą buvo pateiktas Briuselėje dar prieš pateikiant Portugalijoje šią, šį dokumentą. Todėl aš norėčiau e, Vengrijos paklausti, ar pirmininkaujantį Vengriją turėdama omenyje e, tokio tokius atvejus, e, ar jinai mano, jog tokie dokumentai privalomo pobūdžio turi turėti viršenybę, ar vis dėlto neturi vykti konsultacijos. Toliau mechanizmas dėl laikotarpio po, po 13 metų. Portugalija dabar organizuos iš pankstintus rinkimus ir ką daro taryba, siekdama taikyti priemonės e, nukreiptas prieš Portugalijos valstybės skolos mažinimą, nes tai yra ne tik Portugalijos klausimas, bet platesnio konteksto klausimas. Dėkuoju, ponai Portas, ponas Belder, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Užsienio reikalų komitete vyriausiai galiotinė vakar pasakė, jog mm, jinai kalbėjo apie Egiptą ir apie būsto problemas ir sakė, jog mes turime padėti tai, tai, tai šaliai spręsti E, būsto klausimus ir aš manau, kad turime paremti tokį pasiūlymą. Po pono Mubarako pabėgimo reikia iš karto padėti šiai šaliai, kad prie maisto krizės neprisidėtų dar ir finansinė krizė. Ir manau, kad taryba taip pat turėtų prisimti tam tikrų įsipareigojimų ir manau, kad visi egiptiečiai nepriklausomai nuo jų religijos ir pažiūrų turėtų gauti pagalbą. Taip pat e, turime nepamiršti taikos proceso su e, Izraeliu, bet turime stiprinti naująjį Egiptą. Dėkoju ponui Belder, ponas Mauro. Thank you. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Mes manome, jog sukūrėme stabilumo mechanizmą, tačiau už viską mokės e, žmogus iš e, gatvės, taip sakant, statistinis pilietis. Tuo tarpu tie, kas sukčiauja, tie, kas e, nesilaiko žodžio, vis dėlto jie iš visko labiausiai pasipelno stabilumo ir augimo paktas buvo, jo buvo nesilaikoma, deficitai niekur nedingo, Prancūzija, kai kurios kitos valstybės pažeidė tą paktą, Bruselis daro kai kurios dalykus, kurie turi neigiamą poveikį mokesčių mokėtojams. Ir visa tai labai brangiai kainuoja galų gale ir dėl to yra nepasitikima ekonominė bei pinigų sąjunga. Žmonės nori, kad būtų euras, tačiau nenori neigiamų pasiekmių. Manau, kad stabilumo paktas reikalautų, kad tie, kam nepatinka euras, išeitų iš eurozonos. Aš nepamiršau jūsų, ponė. Ma, pon, Pone Martin, dabar žodis ponui Mauro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dabar e, viduržėme jūros pietuose vyksta dideli pakitimai, tačiau tai neturi atitraukti mūsų dėmesio nuo ekonominių e, problemų, apie kurias kalbame jau senai. Tarptautiniai e, įvykiai turi leisti mums tinkamai įgyvendinti strategiją 2020, bet siekti kitų tikslų. Turėdami galvoje šios savaitės susitikimą, nežinome, tiesa, kaip baigsis konfliktas Libijoje, tačiau žinome, kad niekas nebus kaip anksčiau ir Europai būtina turėti tokių priemonių paketą, kurios leistų valstybėms narėms atsigauti tokiu neužtikrintumo laikotarpiu. Aišku, lieka dar daug klaustukų dėl viduržemio jūros valstybių. Dabar ten vyksta uh, tokios katastrofos, baisiausios katastrofos, kokios tik tai e, gali būti. Ir aišku, kyla taip pat ne tik daug klausimų, bet ir matome daug prieštaravimo Europos Sąjungoje, kuri yra susiskaldžiusi. Todėl norėčiau pakviesti pirmininkaujančią Vengriją. Parlamentas gali dabar paversti tą krizę kažkuo teigiamu. Galime paversti ją tam tikrų šansų, kad e, galų gale būtų įmanoma iš tikrųjų įgyvendinti tikrą užsienio politiką. Mes turime savo atsakomybę, turime bejonių aišku, tačiau dabar esame tikrai istorinių įvykių išvakarėse ir turime prisimti tą atsakomybę iki galo. Ir tie sprendimai, kurie bus priimti rytoj ir poryt, turėtų būti racionalūs ir ypač jie turėtų būti drąsūs. Pone Estrela, dvi minutės. Senhor Presidente, já aqui foi dito que lamentavelmente a esta hora no Ačiū, ponė pirmininkė. Deja, šiuo metu Nu, gali vykti taip, kad Portugalijos parlamente bus pareikštas nepasitikėjimas vyriausybė, dėl to kils politinis nestabilumas, kurį sukels opozicijos partijos nepatenkintos e, patvirtintais e, patvirtintomis taupimo priemonėmis. Pirmosios taupimo priemonės buvo įgyvenintos, tačiau mums e, primetami vis griežtesni reikalavimai, rinkos tampa vis labiau, rinko apetitas vis didėjas, didėja ir nepaisant to, kad mūsų biudžeto pajamas 11 procentų padidėjo sausio mėnesį. Tos politinės jėgos, kurios sukėlė politinę krizę atmesdamos taupimo priemonių paketą buvo palaikomas komisijos tarybos ir Europos centrinio banko, taigi dabar jos gali būti patenkintos tuo, ką pasiekė, bet e, e, šalį, kuri yra eurozonos narė, jos įstumė į labai nepavydėtiną padėtį tiek e, piliečių atžvilgių padėtis tikrai yra nepavydėtina ir kyla grėsmė įvairiems e, projektams, kurie yra įgyvendinami eurozonoje, nes e, krizė apima ne tik vieną ar kelias valstybės, bet ir visą eurozoną. Noriu paklausti savo kolegų, kokią turime alternatyvą. Visos valstybės narės privalo parengti taupimo priemonių planus iki balandžio mėnesio. Ar Portugalijai reikia dėkti papildomų taupimo priemonių, kad sumažintų savo biudžeto deficitą ir valstybės skolą 12 ir 13 metais e, bus e, sumažinama, e, sumažinama šis deficitas atitinkamai 3 ir daugiaus procentų. Atmesti šią taupimo programą yra joks sprendimas, tai kainuos tik dar daugiau aukų Portugalijos žmonėms. Dėkuoju. Ši vadovų taryba turbūt yra paskutinis šansas Europos vadovas e, prisiminti mums, jog mes kūriam vertybių Europą. Komet iškyla mirtina grėsmė tautai, aišku, tuomet keliami esminiai klausimai Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos dėka rezoliucija buvo priimta ir mes galėjome sutrukdyti Kadafį pasiekti e, Bengazį. Tačiau rytojaus e, taryba turi nusiųsti stiprų signalą, pripažinti Libijos e, sukilėlius ir dar labiau izoliuoti Kadafį ir e, padaryti taip, kad tas režimas žlugtų. Tačiau tai, kas vyksta Bahreinė, Jemene ar Sirijoje, Čia taip pat keliami esminiai klausimai. Mes matome, jog smurto ciklas vėl kyla aukštin. Europos vadovai turėtų veikti, kol dar nevėlu. Politinė drąsa e, ir, ir toliau turėtų būti pagrindinis tikslas ir būtent mes to laukiame iš Europos vadovų. Dėkoju, ponas Vandalina. Niderlandai jau skiria keletą milijardų eurų. Ankstesnis finansų ministras Rudingeris nurodė, kad kelias į, um, kelias į pragarą grįstas garantijomis, nes dabartinės garantijos yra pernelik didelis. Uh, Ir dabartinė krizė Europoje kilo dėl to, kad neatsakingai kaupėsi įsiskolinimas, o taip pat buvo nesilaikyta prisimtusi pareigojimų. Ir jeigu nesilaikysiu tų mano minėtų dalykų, tai duo garantijų, kiek nenori, jos nieko neduos. Mes turime stabilumo ir augimo paktą. 2004 metais jį pagirdo Prancūzija ir Vokietija. Na, o dabar reikia sustiprinti šį paktą, numatydami sankcijomis. O sankcijų bus skiriamas tik tais prie mūsų politinius sprendimus. Visiškai neaišku. E, na ir nenuostabu, kad e, dėl to piliečiai labai ciniškai žiūri Europos e, politinį elitą. Toliau vienamintė Figerero. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tiesą sakant, Europos lyderių kursas nėra nepriimtinas, nes tai reikš, kad darbo vietos bus eksportuotas, išauks nedarbas, neligybė, tai išauks neapdraustų darbo vietų skaičius ir tai tiesą sakant atitinka tik tais Europos koncernų ir kapitalistų interesus, kurie tik didint savo pelnas. O To pasiekoje e, silpnesnės ekonomikos šalis turės dar labiau susivaržyti ir e, tos visos numatytos sąlygos reikalavimai e, numatyti Europos stabilumo augimo pakte reikš, kad bus sudėtinga darbuotojams ir darbuotojai priešinasi. Praeitą šeštadienį Portugalija protestavo daugiau nei 600 tūkstančių žmonių. Na ir manau, kad ir šiandieną bus lygiai taip pat pasipriešinta ketvirtai taupimo programai. Taigi e, pasi, mes prieštaraujame Libijos bombardavimui, kurį vykdė tarptautinis alijansas ir taip pat e, e, prieštaraujame ir lygiai taip pat smurto proveržiams prieš žmonės barane, jame ir kitur. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Geras finansinių priemonių valdymas yra būtina sąlyga, kad e, tinkamai gyventų e, namų ūkiai, tinkamai veiktų įmonės. Ir jeigu tam tikras skaičius e, Europos valstybės susitarė dėl bendrų pinigų, E, naudojimo. Tai mes turime iš tikrųjų toje srityje prisimti tam tikrų tvarių įsipareigojimų, leidžiančių sumažinti įsiskolinimą. Ir turime galvoti tik ne apie trumpalaikius rinkiminius tikslus. Konkurencingumo paktas susijęs su e, labai svarbiais parametrais eurozonai, tačiau turime tikrinti šito pakto įgyvendinimą. Aš esu e, E, tos nuomonės, jog turi būti automatiškai taikomos sankcijos, jeigu paktas yra pažeidžiamas. Šios e, sankcijos neturi būti politikavimo darybų e, objektas. Neturi būti numatoma kažkokių lengvų išeities variantų. Sarius Volski, dvi minutės. Čia pirmininkė, du aspektus norėčiau paminėti. Pirmiausiai, e, teigiamai įvertinti Europakto, e, sustarimą dėl Europakto e, buvo sukurta nauja Europos architektūra, kurią būtų galima prilyginti šiandien erdvės sukūrimui ta struktūra yra pasirengusi priimti norinčius joje dalyvauti ir joje nesiekime sukurti dviejų greičių Europą. 136 straipsnio pakeitimai, dėl kurių buvo diskutuojama ir balsuojama Konstitucinio reikalų komitete, skamba taip. Stabilumo mechanizmą raginama atverti toms valstybėms narėms, kurios neturi euro kaip valiutos, tačiau norėtų dalyvauti. Taigi mechanizmas bus pusiau atviras, bus e, atviras tiems, kurie nori prisijimti e, prievolės, pareigas, tačiau joms nebus suteikiamas teisės. E, noriu pareikšti, kad krizę patiria, patiria ne euros, o eurozonos šalis. Ir e, bet kokia ne eurozonos valstybė galėtų taip pat susidurti su panašiomis viešųjų finansų problemomis. Taigi čia pasigendu logikos ir pasiekmių. Keletą žodžių dėl Libijos ir e, viduržėmė jūros e, pietinio regiono. Norėčiau e, padėkoti kiekvienoms valstybėms norėjams už tai, kad jos priešakinėse linijose kovoja už e, demokratijos įtvirtinimą Libijoje ir puiku, kad Prancūzija ir jos vadovas Sarkozy <clears throat> vadovauja šiam procesui. E, tai rodo, kad mūsų užsienio politika nuo interesų perina prie <clears throat> vertybių. Mes privalome iš naujo suformuoti savo e, užsienio politiką ir e, daugiau dėmesio skirti ne vyriausybėms, bet e, rimtų reformų e, įgyvendinimui. Taip pat e, turime stiprinti bendrą saugumo ir gynybos politiką, numatydami atitinkamas vadovavimo ir kitokias karinės struktūras. Ačiū. Dabar tris minutės kolega Hong Gok. Kalbės ponė pirmininkė, mėly kolegos. Rytoj <clears throat> kovo 24 dieną išauš simbolinė diena. E, ja žymės Lisabonos sutarties pakeitimas, dėl kurio ką tik balsavome, e, nustatant nuolatinio stabilumo užtikrinimo mechanizmą ES. Šis mechanizmas numatys ES galimybę e, išleisti euro obligacijas ir taip apsiginti nuo spekuliantų išpolių. Labai gaila, kad mes sustojame prie kelio vidurį ir negalėdami atsispirti neracionaliems e, rinkos veiksmams, neužkirsdami e, kelią taip, kad jungtinėse valstijose, nesudarydami galimybių centrinių bankų, kaip jungtinėse valstijose reguliuoti palūkanų normų. E, Pour l'euro, kuris pervadintas euro paktu, tai yra antrasis simbolinis aspektas rydienos sustikimo. Šį paktą gina taryba, komisija ir Centrinis Europos bankas. Mėly kolegos, jūs visi žinote, koks yra Vašingtono konsensusas. Jūs jį puikiai vertinote, o 24 kovo dieną bus įtvirtintas Briuselio konsensusas. Tai e, bus. E, ne, neoliberalizmo brutalių dogmų įtvirtinimas. Bus e, e, mažinami atlyginimai e, ir minimaliai bus reguliuojamos finansinės rinkos bei gerovės valstybės mažėjimas vyks. Aišku, ir taryba, ir centrinis bankas Europos turi labai trumpą atminti. Yra siūlomas valdymo paketas, tačiau ten siūlomas priemonės kaip tik ir yra tai, dėl ko prasidėjo krizė anglosaksiškose e, valstybėse. Tik tai e, kilo vartojimo krizė dėl to, kad e, buvo atlyginimai mažinami. Na, o dėl valstybės įsiskolinimo, kokios bebūtų krizės pasiekmes. Visur šis dalykas yra e, mokesčių mažinimo rezultatas. Europoje nebuvo valstybės skolos sprogimo, nes buvo griežtos priemonės taikomos, taip pat e, Europos centrinis bankas jau numato kelti palūkanas ir tai užmuš, tai, tai e, neleis e, normaliai aukti ekonomikai, nužudys tą ekonomikos augimą. Taigi tas e, Bruselio konsensusas bus e, trečiasis e, simbolinis aspektas 24 dienos. Jeigu nenorime dabar, e, kad fašizmas vėl sugrįžtų, nes Europa susivienijo būtent kovodama e, prieš, e, prieš juos, mes turime siekti teisingos Europos. Pone Jetenmakė, viena minutė. Pysyvän kriisinhallintamekanismin luominen euro. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, nuolatinio krizės valdymo mechanizmas sukūrimas yra geras būdas pasirenkti būsimoms krizėms. Aišku, visi tikimės, kad tokių krizių nebebus, bet taip jų gali atsitikti. Ir gaila, aišku, tik tai, jog dabartinis mechanizmas e, bus sukurtas taip, kad e, jis tarsi atsidurs už ES institucijų ribų. Juk reikalinga priežiūros institucija atsakinga už šį mechanizmą ir būtina, kad e, nu, baudos būtų skirimas automatiškai, o ne po dėrybų. O dabar per keletą žodžių dėl Europos užsienio politikos ir padėties Libijoje. ES ir tarptautinės bendruomenės padėtis nėra aiški. Taip, tinkama numatyti draudimą skristi virš Libijos tam, kad būtų apsaugoti Libijos gyventojai ir ES teisingai palaikė šį siūlymą. Tačiau dabar e, vykdami išpoliai prieš sausumos pajėgas ir e, iš tikrųjų verta pamastyti, ar tas draudimas, kris virš Libijos, apima štai ir šį elementą ir ar neperžengėme šio mūsų įgaliojimų ribos. Ponas Ebink. Uh, Pane pirmininkė, ponas Šalcas e, sakė, kad karinės priemonės patvirtintos pernik anksti, bet priešingai jos pernelik vėlyvas, vakarai pernelik ilgai e, laukė ir leido Gaddafi elgtis kaip nori, įsitvirtinti Tripolį, jį reikėjo anksčiau nušluosti e, nuo žemės paviršiaus. Ir ką matome dabar, Junktinė karalystė ir Prancūzija prisėmė lyderio vaidmenį, sveikino, o Vokietija atrodo e, tokia šalis, kur stipri valiuta, tačiau ne baiminas imti ryštingų žingsnių. Turkija pasipriešino NATO, o JAV dabar tarsi gale, kurios tar, tar, gale nyksta. Na, ir dabar mes atsidūrėme uh, e, aklavitėje, kur uh, E, kuris nepavyks išspręsti be JAV lyderystės, nes ES atrodo lyderystės negali prisiminti. Vienintelis teisingai žinojo, kaip elgtis su Gaddafi, tai buvo Reiganas. Jis teisingai viską suprato. Dėkoju, ponas Šultis, vieną minutę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Lygiai prieš metus ES vadovybė bei Graikijos ministras pirmininkas kartu nusprendė, kad e, Graikija taps ekonomikos ir politikos e, jūrų keulytė. Na, bandamuoju gyvūnėliu buvo skirtos labai griežtos priemonės, kurios turėjo padėti įveikti įsiskolimą, tačiau dabar um, Graikijos įskolimas siekia 150 procentų, e, nedarbas tarp jaunimo 15 procentų, e, nedarbas 15 procentų, 30 procentų jaunuolių nedirba, infliacija siekia 4,5 procentų. Taigi, sakyčiau, tas eksperimentas su Graikija nepasitvirtino, na, o ekonominis, tas ta jūrų keulytė, kuri buvo panaudota um, tam eksperimentui, dabar yra nužudyta ekonominiu, socialiniu ir kitokiu požiūriu. Na, taigi mes, kaip turintis tokios patirties, esame prieš šį paktą ir nenorime, kad labiausiai nukentėtų pensininkai, žmonės be darbo na, tiesiog nepakanka Graikijai bandyti įkvėpti drąsos. Aš, aš sakyčiau, galvodamas apie vadovų tarybos ketinimus, tik palinkėti visiems drąsos. Dėkuoju, panas Hans Petering. Vienutė. Amerikiečių politikos ekspertas e, e, Huntingtonas kažkada išpranašavo e, civilizacijų konfliktą. Jeigu būtume jo tikėję, tai patys būtume šį konfliktą susidarimą tarp civilizacijų sukėlė. Mes, Europos parlamentas, visą laiką siekime bendradarbiauti su arabų pasauliu ir jo žmonėmis. Dabar matome, kaip šie žmonės siekia tų pačių vertybių, kaip ir mes - demokratijos, teisės viršenybės ir laisvės. Kas prieš kelias savaitės būtų galėjęs patikėti, kad Arabų lyga paragins tarptautinę bendruomenę ir vakarų valstybę sustabdyti, lib, sustabdyti Libijos tyroną. Arabų pasaulyje vyksta didžiuliai pokyčiai, todėl negalime daryti klaidų, negalime tik tai retoriškai padėti arabų e, pasaulio žmonėms. Po žodžiu turi sekti darbai šiandien vakare e, Adenauerio fondo vardu, kurią su pirmininkas vyksiu į Tunisą ir dalyvausiu atitinkamame forume. Aš noriu priminti Vokietijos buvusio kanclerio Adenauerio žodžius, kuris sakė, mes e, stovime laisvės pusėje ir noriu dabar arabų tautoms pasakyti, jeigu jūs pačios ir patys pageidaujate ketiname jums solidariai padėti pasirenkti rinkimams. Mėly kolegos, su tam tikrų pasipiktinimu e, prieimėme žinę, kad Jeruzalėje šiandien buvo įvykdytas teroristų ištolis, nesvarbu, kas jį įvykdė, mes griežtai smerkėme <clears throat> tokio pobūdžio veiksmus ir e, aiškiai sakome, kad atėjo laikas užtikrinti taiką tarp Izraelio ir Palestinos, nes jeigu per arabų valstybės e, dabar pučia laisvės vėjas, tai jis turi atverti galimybės tiek Izraeliui, tiek Palestinai gyventi turint už savo užtikrintas sienas ir gyventi oriai. Tokia laukia mūsų užduotis, jeigu norime ryštingai ir kartu įnešti savo indėlį. E, į permainas arabų pasaulyje. Ačiū kolegai Petrinui, dvi minutės dabar kalbės ponas Panceri. Gracija, prezidentė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nekalbant apie priemonės, kurios buvo paskelbtos, manau, kad Europos politikos politika šiandien vaidina puikų vaidmenį. Aišku, užsienio politikoje norit vadinti lyderio vaidmenį ES reikia dar laiko, tačiau yra tokių padėčių, kurios e, ne, neduoda mums to laiko ir reikalauja greito reagavimo ir tolimo matymo. Dabar kalbant apie viduržėmio jūros šalies ir ypač apie Libiją, tai galbūt e, mūsų veiksmai dar šiek tiek žemiau e, tos kartelės, kuri yra iškelta. Uh, Mums reikėjo stipresnių iniciatyvų, tiek suprantant, kas ten vyksta, siek, tiek paskui siekiant e, taikyti suderintus veiksmus tų šalių atžvilgių. Visi matome, kad, pavyzdžiui, Libijos atveju yra labai didelis skirtumas tarp bendrų Europos veiksmų ir e, kai kurių atskirų šalių veiksmų. Yra tam tikrų klausimų, į kuriuos neatsakė taryba, tačiau turėtų atsakyti greitai. Taip pat e, puikiai suprantame, ką reikėtų daryti, dėl, e, jeigu rezoliucija 1973 nebus pakankama ir jeigu e, kai kurios valstybės nesilaikys e, mandato. Kita vertus, dėl operacijų e, vadovavimo žinome, kad e, NATO techninį vadovavimą atlieka, tačiau ne politinio lyderiavimo vaidmenį. Tad to vaidmens turėtume ieškoti ES pusėje ir neieškoti savanorių valstybių toje srityje. Ir galiausiai Europos, e, atsiprašau, Afrikos vienybės e, sąjunga čia yra esminį vaidmenį vaidinanti e, struktūra ir turime puikiai suprasti situaciją. Aišku, kyla čia klausimų, tačiau jos turi būti atsakyta ne biurokratiškai, bet adekvačiai ir politinių lygmenių. Ir jau pradėti tai daryti reikia rytoj per vadovo tarybą. Ole Šmit, viena minutė. Ačiū pirmininkė. Airijos ir Graikijos atstovai teigia, kad e, eurozona neveikia ir kad galbūt geriau būti už jos ribų, tačiau tie, kurie taip tvirtina, yra neteisūs, nes per dešimt metų e, buvo užtikrinta eurozona mažesnė infliacija, sukurti milijonai naujų darbo vietų. Krizės valdymo mechanizmas Europoje turi būti pasitelktas kaip paskutinis šiaudas, kai šalis negali pati išspręsti savo ekonomikos problemų. Negalime išvengti krizės priežasčių, tačiau turime suvokti, kad bendroji valiuta gali padėti krizę išspręsti ir manau, kad Švedija prisijungs prie eurozonos. Apgalėstauju dėje, kad Švedijos parlamentas nepasisako už tai, kad Švedija prisijungtų prie Europakto, tai mažina mano šalies turimą įtaką. Jeigu Švedija norėtų būti ES brandolio dalimi, tai ji negali posėdžiauti už posėdžio salės durų. E, manau, kad ir švedijos piliečiai turi turėti teisę tar, ištarti taip eurų. Ačiū, Ole. Vieną minutę suteikiama kolegai Tūsas. Graikijos komunistų partija smerkia šią neoliberalizmo politiką, kurios laikosi Prancūzija, Junktinė karalystė, NATO ir JAF Libijos atžvilgių. Visiškai veidmainiškai bandoma prisidengti humanitarnės pagalbos teikimu <clears throat> veiksmų priežastis yra na, naftos dujų atsargos Šiaurės Afrikoje. NATO ir JAF imperialistinės jėgos kelia tik didesnį grėsmę visam regionui naujasis paktas ir nauja ekonomikos valdysena reiškia tik tai skurdo didinimą ir ekonomikos politikos žlugimą. Tai yra kelias į užtikrintą bankrotą ir daugelio tautų visišką ekonomikos žlugimą. To siekia JAV vykdydama savo neoliberalią politiką. Galiausiai E, nemaža dalis tautų dar labiau nuskurs, darbuotojai dar labiau nuskurs ir e, prasidės kapitalizmo krizė, kuri tik dar labiau padidins nedarbą. Svarbu, kad tautos sukiltų prieš tokius imperialistų siekius, e, gintų savo teisę ir reikia, kad primas sprendimas išvelgtų ne į kapitalo, o į žmonių poreikius. Ačiū kolegai. Kolega Rangel dvi minutės kalbės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą faktą, jog EPP ir, ir Portugalijos atstovai labai daug ko tikisi iš vadovų tarybos ponas Brokas ir Voltieri yra parengę nuomonę Europos parlamento vardu, bendradarbiaudami su komisija ir dabar artėjame prie bendro sprendimo ir tolstama yra nuo tarp vyriausybinio sprendimo. Noriu pasakyti tokį dalyką visiems. Šiuo metu, kuomet Portugalija išgyvena e, politinę krizę ir kuomet PSD partija ruošiasi valdyti šią šalį pagal nustatytus kriterijus, tai yra pagal eurozonai taikomus kriterijus ir kuomet jinai ruošiasi siekti visų čia e, fiksuotų tikslų, tai yra padaryti tai, ką per 13 metų, e, ko per 13 metų nepadarė socialistų vyriausybė. 2009 metais aš dalyvavau PSD kampanijoje ir mes paskelbėme kad darysime tai, ką aš dabar sakau ir e, mes sakėme visiems eurozonos partneriams, jog galime garantuoti, jog visus tos kriterijus taikysime. Tačiau bent vieną kartą bus vyriausybės elgiamasi atsakingai, skirtingai negu prieš tai, e, e, negu socialistų vyriausybės, kuomet Buvo bandoma keturis kartus siūlyti įvairius sprendimus, tačiau e, galų gale nebuvo tinkamų sprendimų ir nebuvo sižvelgta deramai į europiečių ir Europos interesus. Dėkuoju, Paulo. Du kolegos iškėlė mėlyną kortelę. Edita, 30 sekundžių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš noriu pateikti klausimą ponui Paulo Rangel. Ar jūs nemanote, kad yra tam tikro infantilizmo e, tokioje pozicijoje, kuri pasireiškia politinės krizės sukelimu ir, ir, ir, ir sakymu, jog portugalai turi aukotis ir, ir, ir, ir sakymu, jog paskui bus laikomasi tų tikslų, dėl kurių susidarėta Briuselėje. Briut, Ar ne valdžios troškimas verčia jūs priimti tokią poziciją? 30 sekundžių atsakymui. Aš mėlu noru atsakysiu, net jeigu ir nenorėčiau diskutuoti dėl šitų aspektų Europos parlamente, tai yra dėl Portugalijos politikos. Taip, jeigu jūs norit padiskutuoti apie Portugalijos situaciją, tai pasakysiu štai, kad bus rinkimai ir tuomet uh, opozicija galės diskutuoti su PSD vyriausybė dėl šitų politikos aspektų. Bet pasakysiu vieną dalyką. Mes negalim dabar e, e sutikti, kad e, per e, keturis metus tokia vyriausybė, kuri patyrė fiasko, toliau e, valdytų. Tai yra neįmanoma ir socialistų vyriausybė nėra sprendimas šaliai. Dėkuoju, ponė Ražel. Ponė Jekonsarė. Dėkuoju. Negaliu paklausti Portugalijos parlamento, todėl klausiu kolegos Portugalijos konservatorių frakciją, kodėl ji nepalaiko šios svarbaus pasiūlymo, nes kitaip visa eurozona atsidurs krizėje, visa Europa atsidurs krizėje, jeigu šis pasiūlymas nebus patvirtintas. Taigi norėtųsi sužinoti, kodėl jūsų frakcija Portugalija tam priešinasi. Para escuchar a la colega Ar jūs girdėjote kolegės pasisakymą? Socialdemokratų partija PSD at, atsakingai palaikė visus griežtų priemonių paketus. Ir e, kuomet buvo patirtas fiasko, tai jau nėra jokio pat, pateisinimo nes situacija rinkose yra lygiai tokia pat, kokia buvo, todėl PSD partija neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai e, renkti naujos e, rinkimus, turėti naują vyriausybę ir, ir kad tai būtų naujas šansas Portugalijai ir Eurozonai. Ponas bus sutilbus, antros minutės. Dėkuoju, ponė. Pirmininkė prieš porą savaičių parlamentas priėmė labai drąsią rezoliuciją politinių požiūrių ir ten kalbama apie skrydžių uždraudimą virš Libijos. Mes e, susitikome čia ir paskui e, buvo saugumo tarybos posėdis jungtinėse tautose ir tuomet buvo daug e, nusivylimą. Mes e, matėme, kas vyko Bengazija, matėme, kaip yra su e, dem, demokratijos troškimu. Ir štai po keturių dienų nuo rezoliucijos e, taikymo yra Europos rezoliucija. Atsiprašau, e, dabar kyla klausimas dėl jungtinių tautų rezoliucijos taikymo. Reikia užbaigti gyventi tą rezoliuciją ir turime apsaugoti žmonės nuo žudimo ir užtikrinti tinkamą pereimą prie e, demokratijos. Turime taip pat ir toliau teikti humanitarinę pagalbą Libijos e, gyventojams ir pabėgėliams, kurie nori e, bėgti dabar į Tunisą ir Egiptą. Taip pat mes e, turėtume pasirenkti pabėgėlių antplūdžiui į ES valstybės. Nes e, čia kyla klausimas dėl ne tik viduržėmio jūros valstybės atsakomybės, bet dėl mūsų bendros atsakomybės. Dėkuoju, ponė Buzutil. Dabar ponas Turnekėla, dvi minutės su pusė. E Komisijos nariai šiandien Europos liaudės partijos frakcijos posėdžių salė buvo oficialiai pavadinta Alčydė de Gal, Galtieri, Gasperi, e, vieno iš ES tėvų steigėjų vardu, e, siekiant e, geriau atspindėti bendrosius Europos interesus. Jis buvo vienas iš tų valstybių veikėjų, kuris jau XIX amžiuje gimęs sugebėjo vadovauti 21 amžiaus vizijomis sprendžiant dabartinių laikų krizės, mums reikia valstybiško požiūrio ir e, reikia atsiriboti nuo nacionalinių interesų ir nacionalinių sprendimų būdų. Reikia žvelgti į Europą kaip visumą. Pritariu naujam eurozonos reformų paketui stabilumo mechanizmo užtikrinimui. Tikiuosi, kad uh, naujoji struktūra taps patraukli ir ne eurozonos valstybės, valstybėms narėms ir tai sustiprins ES konkurencingumą pasaulio mastu. Kalbant apie bendrąją rinką, šiek tiek kelia susirūpinimą man dabar iškilusi grėsmė jos plataus masto tikslams. Todėl prieš e, imdamėsi naujų e, žingsnių reikėtų užtikrinti visiška, e, visiškas laisvės, kuriamis paremta ES, tai yra užbaigti kurti vidaus rinką ir gyvendinti paslaugų direktyvą. Pusantros minutės kalbės ponas Vandekam. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pareikšti savo užuojautą Japonijos tautai. Žinau, kad klausimas bus aptariamas vėliau, tačiau tikiuosi, kad taryba artimiausiamis dienomis išpildys bet kokį Japonijos pagalbos prašymą. Tekime pagalbą besivystančiams šalims, čia pagalbos reikia išsivyščiusiai šaliai, kuri patyrė didžiulę nelaimę. Dabar dėl Libijos. Šiandien po pietų daug šiltų žodžių buvo pasakyta apie Libiją, taip pat jų daug išgirdoma ir iš komisijos atstovų lūpų, tačiau tie žodžiai e, nekeičia padėties, kai Libijoje Europos Sąjungai nėra atstovaujami. Žodžių nepakaks, kad sustabdytume Kadafio kariuomenės veiksmus. Dėkoju Prancūzijos prezidentui, kuris sureagavo paskutiniu momentu ir pasirūpino to, kad ES kartu su NATO e, sumažintų žmonių kančias, tačiau jos išlieka. Mes privalome išlikti e, atviri, tačiau kuklus po krizės Europa turėtų e, tapti geresnė nei buvo iki jos dėl euro pakto. E, ponas Baroso pavadino jį kertiniu akmeniu, tačiau tas akmuo e, dar stovi nepakankamai tvirtai, reikia dėti papildomą žingsnį. Ačiū kolegai, pusantros minutės dabar kalbės kolega Šonkelį. Kaip ir ponas Baroso, aš norėčiau susilgti ekonominę situaciją. Na, kadangi mano šalis e, gavo ES paskolą, todėl man tai labai rūpi, tačiau mes turime naują vyriausybę ir naujų vilčių. Ir mūsų uh, vado, ministro pirmininko Fridžis pasisakė, kad, jis nori, kad jis, mes norime tiesti tiltus į Europą ir į Arktiką ir esame suteikę daryti tai. Pirmiausia, uh, e, milžiniškas palūkanų normas ir tikrai netvarus požiūris, taigi jos turėtų būti sumažintas 1 iki 2 procentų. Antra, uh, mums reikia ir tolimesnių garantijų bankų finansavimui, tam, kad čia galėtų ir toliau veikti. Na, dėl bendrovių mokesčių mums čia nereikia atitinkamų pamokų. Taip pat nebūtina pamokų ir iš pono Sarkozy e, pamokų, kai pas, jį, pas Prancūziją yra 2 procentai, pas mus 11,5. Taigi, tegul jūs pirmą pasižiūrėk, kas pas jį vyksta. E, Tai kai mes, kai patvirtinsime taupimo paketą, antrą, jeigu reikės, mes pagalvosime apie uh, skolų paktą, kaip uh, panašiai Vokietija buvo padaryta 2009 metais ir trečia, uh, mes pagalvosime apie nepriklausomos Europos mokesčių institucijos įsteigimą, nes tai yra labai svarbus dalykas. Tai svarbu, svarbiau negu vien tik tai turėti nepriklausomas nuo tokio pabudžio nacionalinės institucijos. Taigi, prašau, pono Baroso, prašau jūsų padėti airiai, padėti savo pačiai. Ir tokiu būdu mes galės, galėsime geriausiai išbristi iš krizės. Dėkuoju, kolega. Pusantros minutės ponas Lizekas. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė ministrė, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pastarosiomis savaitės tenka daug mąstyti apie tai, kas vyksta Libijoje ir kitose Šiaurės Afrikos valstybėse. Ir turime pamastyti apie tai, kaip apsaugoti gyventojus. Na, Taigi, be šių klausimų turime kalbėti ir apie ES klausimus, pavyzdžiui, bendro gynybos politika, bendra užsienio reikalų politika ir nuomonės tarp valstybių narių gerokai skiriasi. Taigi, tai rodo, kad esame labai toli nutolę nuo bendros politikos šiose srityse, kaip tai numatyta Lisabono sutartyje. Na, mes e, įvairius klausimus aptarėme tarpusavėje su NATO, turime dalyvauti dialogę su Arabų lyga, su e, Afrikos sąjunga, su kitais veikėjais ir sutinku su tuo, ką sakė ir ponas Patringas ir kiti, tai kas vyksta Egipte, Tunise, Libijoje, šiaip regione, tai gali turėti rimtų pasiekmių artimų rytų taikos procesui. Taigi, paremkime tuos žmonės, kurie siekia demokratijos ir žmogaus teisų apsaugos. Ir negalvokime vien tik apie patį save, galvokime ir apie kitas Europos kaiminės, kur vyksta panašus dalykai. Dėkoju pusantros minutės, ponas Galeris. Dėkoju, ponė pirmininkė kvietime e, įžanginėme rašte vadovų tarybai ponas Van Rompojus rašo, kad taryba bus pradėta darbinė vakarienę ir kalbėsime apie Libiją ir kitus svarbus dalykus. Tikiuosi, kad niekas neužsprings ir tikėsime, kad siūsdami signalus, siūsime bendrus signalus, signalus Gaddafi žmonėms Libijoje, o taip pat ir mūsų visuomenį, kuri yra sutrikusi e, dėl to, kad šis diktatorius neatsist statydina. Taigi mes turime išplėsti reikalams tam tikriems asmenims, o taip pat išaldyti Libijos lyderių lėšas. Na ir būtų norėjęsi, jeigu ES vietoj NATO būtų prisiminusi savo įsipareigomus dėl e, gebėjimų ir būtų patvirtinusi jūrų embargo, nes tai, tai yra mūsų kaiminystė, nes jeigu tai būtume padarę, tai būtume išvengę um, kivirčių su Turkija NATO kontekste ir būtume padėję prisidėjo ir mūsų partneriai JAV. Dabar uh, ne, turėtume susitelkti ne vien tik tais į pabėgėlius raudus prie Egipto ir Tuniso uh, sienos. Pagalvokime ir apie tos žmonės, kuriam pavyko išsivaduoti nuo Gaddafi režimo, kad jie žinotų, kokie yra mūsų uh, ketinimai. Na, išmas, aš girdžiu Dėkuoju ir paskutinis pasisakantis pusantros mintis kolega Preda. Manau, kad visi sutarėme dėl to, kad galutinis intervencijos į Libiją tikslas yra visiškai sustabdyti smurtą ir netoleruotiną jėgos naudojimą iš Kadafio režimo pusės sukilėlių atžvilgių. 1973 Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijoje siekiama užtikrinti neskraidimo zoną, kad būtų apsaugoti civiliai gyventojai. Noriu atkreipti dėmesį į aplinkybę, kad prie, prieš patvirtinant šią rezoliuciją Europos parlamentas buvo viena pirmųjų tarptautinių institucijų pareikalavusių nustatyti tokią neskraidimo zoną e, prieš mėnesį plenarinė sesija Strasbūrė buvo toks sprendimas priimtas. Aš e, tikiuosi, kad mūsų veiksmai Libijoje baigsis sėkmingai, kad e, tie veiksmai bus aiškiai koordinuojami, pirmiausia, ES lygmenių, vadovaujantis Lisabono sutarties nuostatomis, e, ypatingai turint omenyje humanitarnės pagalbos teikimo aspektus, savo veiksmus turime koordinuoti taip pat su NATO ir juos papildyti. Taip pat turime derinti veiksmus su Arabų lyga, nes mums reikalingas regiono valstybių palaikymas tam, kad mūsų veiksmai Libijoje baigtųsi sėkmingai. Kalbant apie mūsų ryštą nutraukti smurto naudojimą prieš civilius ir aiškia žinia, kurią norime perteikti e, Libijai, tai viso to prielaida yra mūsų veiksmų E, Visą tai gali garantuoti mūsų veiksmų sėkmę. Dabar e, pradėsime pasisakymus pagal procedūrą prašau žodžio, devyni žmonės yra traukti į sąrašą, visiems stengsiuosi leisti pasisakyti, nors e, tas skaičius bus šiek tiek didesnis nei numato taisyklės, vis dėlto po minutės išjungsiu mikrofoną. Pirmasi, pirmoji kalbės Pone Galpils. Ačiū, ponė. Pirmininkė, komisijos atstovai, naujausi ekonominiai duomenys parodo, kad Europa pan, pamažu e, įveikia krizę. Šis procesas gali sustiprėti artimiausių metų ir Europos ekonomikos politikoje gali būti pasiektas persilaužimas, taip pat Europinis solidarumas pakėlėtas į naują lygmenį. Vienas svarbiausių priemonių elementų yra Europos semestras. Ir e, pirmoj, pirmasis jo gyvenimo etapas baigsis pateikus atitinkamą sintezės ataskaitą, kurią pateiks pirmininkaujanti Vengrija. Tai bus tam tikras ES ekonominio paveikslo eskizas po krizės. Svarbu nustatyti bendrąją ekonominės politikos liniją e, ateičiai. Gratulálok a magyar elnökség elmúlt hetekbeli tevékenység. Ačiū pirmininkė. Tabaidį. Vengrijos vyriausybė nusipelno pagirimo už savo pastarųjų savaičių veiklą per būsimąjį vadovų tarybos susitikimą veikiausiai bus patvirtintas susitarimas dėl naujos ES ekonominės politikos sandaros ir prasidės nauja, ekono, naujasis ekonominės integracijos etapas. Mūsų e, parlamentui naujos ekonomikos politikos valdysenos kontekste taip pat numatytas naujas vaidmo, todėl būtų gerai jau per pirmąjį svarstymą patvirtinti šešių priemonių paketą, nes jeigu dėlsime, tai e, dėl šių veiksmų nukentės visa Europa. Dėkoju ponui Brokui, Gualtieriai ir visam Europos parlamentui už lankstumą. Kolegai Galagerius teikiam žodis. Aš pritariu pastangoms, kurių ėmėsi Airijos vyriausybės siekiant sumažinti e, Tartautinio valiutos fondo ir ES paramos programos e, kontekste teikiamų paskolų palūkanų normas. Tikiuosi, kad 27 valstybės narės sugebės susitarti dėl šio klausimo peržiūrėjimo. Tiek Airija, tiek ES privalo užtikrinti mūsų skolos tvarumą, todėl svarbu pritaikyti Europos finansinės paramos mechanizmą, tačiau pritaikyti ir panaudoti jį teisingai. <clears throat> Kai kurios valstybės reikalauja tam tikrų nuolaidų iš Airijos už mažinamas palūkanų normas, pavyzdžiui, mokesčių srityje, įmonių pelno mokesčių srityje, Kalbėtas nutraukiamas. Pone Bronksus teikiamas žodis. So Council... Dėkoju vadovo tarybas patvirtinant sprendimą dėl sutarties e, nuostatų dėl stabilumo ir augimo mechanizmo keitimą. Na, tikriausiai tai nepasitvirtinas, ne, ne dėl to, kad nepakankamai skirtama e, skirta, skirta lėšų, bet dėl to, kad problemos yra pačių sukurtas. Uh, Ir manau, kad reikėtų atsižvelgti, koks yra santykis tarp pinigų, tarp importo, eksporto. Ir taip pat koks yra kapitalo mūvėjimas. Ta pati kapitalo pinigų vertė gali atspindėti, negali atspindėti vienu metu ekonominių sąlygų 17 skirtingų šalių. Tai manau, kad vietoj e, stabilumo mechanizmo eurozonoje mums reikia mechanizmo, kuris turėtų išgelbėti ES. Na, aš manau, kad tos šalis, kurios netgi yra ir eurozonoje, tikrai būtų geresnėje padėtyje, jeigu jos būtų iš eurozonos ribų. Pone Andrikenė, tačiau jos nematau salėje. Tuomet suteiksiu žodį ponui Luhanui consider esențial în cadrul discuțiilor Pone pirmininkė, gerbimi kolegos, man labai eh, atrodo svarbu, kad kovo 24-5 dieną vadovo taryboje diskusijų metu buvo patvirtintas įtikinantis priemonių paketas, kuris užtikrintų tinkamą ekonominę valdyseną Europoje. Sanglaudos politika, bendra žemės ūkio politika yra būtent tie ramščiai, eh, kuriuose uh, e, biudžete po 2013 metų reikės skirti daugiausiai lėšų. Ir, e, ir labai svarbu, kad biudžete po 2013 metų būtų skiriama pakankamai lėšų sanglodos politikai tam, kad ES galėtų įgyvendinti savo ambicingus tikslus ir lygiai taip pat galėtų įgyvendinti e, strategiją 2020. Taigi, sanglaudos politika turi reikšti e, tinkamas investicijas per strateginės programas, o taip pat laikantis tikslų ir užtikrinant e, supaprastimą. Ponas Balčytis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Šiandieną pritarėme Lisabono sutarties pakeitimui, kuris leis sukurti nuolatinį eurostabilumo mechanizmą parodėme solidarumą sutikdami su sutarties pakeitimu ir suprasdami kad esame sunkioje ekonominėje ir finansinėje situacijoje ir kad turime imtis labai konkrečių ekonomikos koordinavimo ir priežiūros veiksmų. šis mechanizmas bei garantinis fondas skirtas tik euro zonos narėms e, nors ne euro zonos valstybės kaip ir e, paliekamos nuošalėje kas iš esmės gresia europos sąjungos susiskaldymui ir bendrijos metodų atsisakymui. todėl europos sąjunga taip pat turi rodyti didesnį solidarumą suteikdama pagalbą ir ne euro zonos narėms kad jos kuo greičiau taptų to klubo narėmis ir atgautų visas sprendimų priėmimo teises europos sąjungoje ir tuo panaikintume atsiradusį laikiną valstybių narių stojimo į europos sąjungą sutartyje esamą neatitikimą. Ačiū. Senora Flasikova Venova. Ďakujem veľmi pekne, pán, pán prezident. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai. Norėčiau pabrėžti du aspektus susijusius su rydienos vadovų susitikimu. Kai kurios eh, priemonės siūlomas nėra visiškai demokratinis, nacionalinio parlamento ir Europos parlamento vaidmuo nėra deramai užtikrinamas ir valstybės narės ne labai gali daryti įtaką ekonomikai, kai kurie rodikliai yra rengiami be parlamento, kai kurios priemonės yra neproduktyvios, kaip bus įmanoma pagerinti padėtį užimtumo srityje ir atgaivinti augimą dabartinėje krizės padėtyje. Aš norėčiau, kad būtų įmamasi kitų priemonių. Pone Kunsari. Konservatyvit. Iš Portugalijos sulaukėme blogų žinių. Portugalijos konservatoriai <clears throat> siekia iš ankstinių parlamento rinkimų, po jų gali kilti krizė visoje eurozonoje, nes <clears throat> rinkos gali tai neigiamai sureaguoti, e, rinkoms reikia patikimų sprendimų būdų ES, todėl reikia nedelsiant ieškoti sprendimų siekiant e, suderinti savo veiksmus. Mums reikia naujos ekonomikos valdysenos, naujos Europos ekonomikos architektūros. Deja, šio projekto reputacija nėra labai gera dėl e, Merkel e, ir Sarkozy pasirinkto neoliberalaus požiūrio kalbėtoja nutraukiama, žodis teikiamas komisijos nariu Olirein sureaguoti į pasisakymus. Ačiū pirmininkė. Gerbiami parlamento nariai, pirmiausiai norėčiau padėkoti už išsame diskusiją dėl būsimosios vadovų tarybos ir norėčiau komisijos vardu pakomentuoti kai kurios pasisakymus dėl Libijos, Japonijos prieš komentuodamas e, ekonominės svarbos klausimus. Kaip žinote, komisija neturi įgaliojimų saugumo ir gynybos srityje, tačiau mes koordinuojame Europos atsaką, bandant spręsti vis didėjančią humanitarinę krizę prie Libijos pasienyje, neskraidimo zona ir kariniai veiksmai kurie gyvendinami pagal 1973 Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliuciją, susijęs su naujomis aplinkybėmis, į kurias būtina atsižvelgti teikiant humanitarinę pagalbą tiems, kurios, kuri, tiems kuriems šios pagalbos reikia tiek pasienyje, tiek Libijos viduje. Mes tikimės, kad gyvendinant numatytas priemonės bus išgelbėtos civilių gyvybės. <clears throat> Įvykiai Japonijoje neturėjo tiesioginio poveikio ES piliečiams. Svarbu peržiūrėti ES brandarės energetikos politikos saugumo aspektus ir įdėkti reikalingas saugumo priemonės, papildomas saugumo priemonės jėgainėse. Komisija naudojasi visomis turimomis priemonėmis, kad galėtų įvertinti Japonijos nelaimės poveikį maisto saugai. Įvykiai Japonijoje mums parodo, kad grėsmės ir rizikos gali tapti tikrovę, tai, kas anksčiau buvo laikoma neįmanomu, dabar privalo būti įtraukiama į pasirengimo priemonės e, įvertinant e, brandalinių jėgainių keliamą grėsmę Europos lygmenių. Prieš darant plataus masto išvadas susijusius su įvykiais Japonijoje, labai svarbu įvertinti svarbiausius klausimus, e, kaip pavyzdžiui saugumo reikalavimai E, turint omenyje jėgainių ir reaktorių atsparumą žemės drebėjimui ir jų aušinimo sistemų veikimą. Grįžtant prie ekonomikos politikos diskusijų atsispindėjo e, būsimi rytojaus vadovų taryboje priimami sprendimai, jų atgarsiai girdimi visose ES kampelėse ir sostinėse. Europos Sąjunga po šios kovo vadovų tarybos visiškai pasikeis, kadangi bankų krizė, ekonominis nuosmukis ir valstybių įsiskolinimai privertė ES e, apsvarstyti visas įmanomas galimybės ir priimti toli siekiančius sprendimus, kaip minėjo komisijos pirmininkas Baroso, mes e, sieksime atremti iššūkius e, įgyvendindami visą apimančią strategiją, kurios nuostatos turėtų vadovautis ES pagrindinėmis vertybėmis. Kaip šiandien buvo minėta, ES buvo sukurta, kad bendromis pastangomis galėtume e, įveikti krizės ir po jų tapti stipresniais nei iki jų. Kelis mėnesius vyko intensyvios diskusijos ir po jų e, buvo parengti visapusiškos ekonomikos e, politikos pasiūlymai ir dėl jų rytoj turės susitarti valstybių ir vyriausybių vadovai vadovų taryboje. Valstybės narės visas įgyvendina griežtų fiskalinių ir struktūrinių reformų programas. Tai yra pats svarbiausias kertinis akmo ir prielaidas siekiant pažangos įgyvendinant šią strategiją. Antra, tiek taryba, tiek parlamentas yra nusiteikę iki e, šio, šios vasaros įgyveninti ekonomikos valdysenos paketo nuostatas, nes ekonomikos valdysenos struktūros sukūrimas taip pat yra vienas iš kertinių mūsų visapusiško atsako į krizę akmenų. Taip pat e, krizės valdymo mechanizmas iki 2013 metų turės pradėti veikti, jo pajėgumai sudarys daugiau nei 500 milijardų eurų. Priimdami šį sprendimą mes e, galėsime sustabdyti e, finansinį nuosmukį ir išsklaidyti net ir menkiausias abejonės susijusias su mūsų finansų stabilumu. Ekonomikos stabilumo mechanizmas bus e, e, įgyvendinamas glaudžiai bendradarbiaujant su Europos parlamentu ir keičiantis informaciją. siūlysime rezoliucijos projektą, kuris parengtas 136 sutarties straipsnių, siekiant apibrėžti politinės sąlygas ir būtinus žingsnius, siekiant eh, <clears throat> atitinkamą priežiūros mechanizmą gyvendinimo. Galiausiai bankų sektorius turės būti reformuotas siekiant e, suteikti geresnės skolimosi sąlygas tiek privatiems, tiek e, verslo subjektams bus atliekami atitinkami banko atsparumo testai siekiant e, restruktūrizuoti ir rekapitalizuoti Europos bankų sektorių prieš paskelbant atitinkamo tyrimo, tai yra šių atsparumo testų rezultatus ES valstybės narės privalės parengti ir pristatyti savo restruktūrizacijos ir rekapitalizacijos e, strategijos. Yra labai svarbu, kad šios dvi problemos būtų išspręstos lygiai grečiai ir kaip įmanoma greičiau Jeigu reikia, bankai privalo būti rekapitalizuoti per trumpiausią laikotarpį, tai yra būtina prielaida siekiant sustiprinti pasitikėjimą Europos ekonomiką ir pagerinti bankų atsparumą bei užtikrinti, kad e, išlaikytume ekonomikos augimą bei užtikrintume pakankamus paskolų srautus. European ponė, ponai, ponai, ponios deputatai, reikėtų, kad ES taryba parodytų savo įsipareigojimus įvertindama šitos visus elementus, kad būtų parengiamos strategijos, kurių tikslas būtų išeiti iš krizės. ES tą strategiją turėtų vėl įstatyti į tą kelią, kuris vestų e, iš krizės. Nereiškia, kad viskas bus labai lengva, tačiau turime žengti tolin. Tai reiškia, kad mes turime būti pasirengę priimti iššūkius. Tai reiškia, kad mes galėsime įveikti krizės ateityje. Dėkoju. Grazie, komisario. Ora... Ačiū, ponia komisarė. Dabar suteiksime žodį tarybos atstovams. Pone Gėro, prašau. La prego di permettermi di utilizzare la mia lingua materna. Dėkoju. Jums leidus kalbėsiu savo gimtają kalbą, vengriškai. Gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū pirmiausia už diskusijas. Dėkuoju visiems, kurie dalyvavo diskusijose. Dauguma kolegų pripažino, kad iš tikrųjų reikalingi tie šeši elementai tam, kad būtų galima krizę įveikti ir kad būtų galima rasti bendrą ES atsakymą į krizės iššūkius. Tikiuosi, kad sprendimas bus priimtas ketvirtadienį, tą padarys valstybių ir, va, ir vyriausybių vadovai. Svarbu priimti prevencijos priemonės, kad būtų galima panašioms krizėms ateitie užkirsti kelią. Pritariu tiems, kurie sakė, jog krizę patiria ne Europos Sąjunga, bet dalis valstybių narių. nes jos, kai kurios iš jų papuolė į skolų spiralę, e, ją sustabdyti yra svarbiausia kiekvienoje valstybėje narėje. Visos ES valstybės narės e, laikosi bendros politikos, kai kurios jų turi bendrą valiutą, tad mums reikalingi bendri sprendimai, bendri atsakymai į krizę. Diskusijos prasidėjo Aš tikiuosi, kad jos vyks ir toliau. Prasidės oficialios dėrybos dėl tų, tri, dėl tų šešių uh, teisėkuros aktų, dėl ekonominės valdysenos. E, padarysime skirtumą, kokios paskolos yra geros, kokios blogos. Diskusijos dėl to būtų tikrai labai įdomios. Komisija ir taryba diskutuos tuo klausimu, nors taryba skeptiškai žiūri į tokius, tokias savokas kaip gera skola ar geras įsiskolinimas. Na, paprastai tokių savokų taikymas per nelik dažnas praktikoje priveda prie blogų dalykų. Krizę privalu spręsti, tam turime skatinti ekonomikos augimą, skatinti jį kitokiais būdais, ne tik skatinti vartojimą ir ekonomikos augimą skęstant skolose. E, svarbu, kad ateities kartos ne, ne, neliktų su ta mūsų užkrauta jiems skolų našta. Tad priemonės turime pasitelkti reikiamas, turime kurti vieningą rinką, greuti joje dar egzistuojančias kliūtis ir parengti reikiamas strategijas. Dėl Airijos ir Portugalijos padėties porą žodžių. Mes žinome, kad tai yra tie klausimai, kurie turi būti įtraukti tarybos darbo tvarkė. Dėl Portugalijos norėčiau pasakyti, kad kovo 11 dieną ES taryboje, kur sutiko valstybių ir vyriausybių vadovai, e, Portugalijos paketas buvo svarstytas, Europos centrinio banko atstovai taip pat e, teigiamai jį įvertino ir tai yra, sakyčiau, neblogas signalas. Tačiau kol kas tai dar yra tik planas, kurios skiros dalis turi būti įgyvendintos, tačiau reikėtų, kad už, už kiekvieno plano būtų ir politinė valia. Naujoji vyriausybė buvo pasirengusi bendradarbiauti, taryboje mes jautėme tą bendradarbiavimo norą ir aš tikiuosi, kad e, taryboje bus rasti taip pat teisingi atsakymai ir į Airijos e, krizę. E, bendrijų metodas ir tarp vyriausybinis metodas, kurį rinktis, tai buvo dažnai minėtas klausimas susitikime. Manau, kad nuo vasario ketvirtos mes nuėjome ilgą kelią. Daugelis valstybių narių ir parlamentarų tą dieną išreiškė savo didžiulį susirūpinimą dėl to, kas vyksta. E, aš manau, kad Grįžome dabar jau prie bendrijų metodo, prie bendrijų sistemos ir tai padės pagerinti padėtį. Mes turime uždė, užduoti, kaip pirmininkaujantį valstybę, ieškoti kompromiso tarp tų, kurie norėtų rinktis kitą metodą, ne bendrijų metodą ir tie, kurie pasisako už bendrijų metodą. Jau vasario ketvirtą dieną pirmininkaujanti Vengrija pasisakė, kad tarybos išvadose turėtų atsispindėti ir ta tezė, kad bus dirbama remiantis ES sutartimi. E, taip yra pasakytina ir apie konkurencingumo paktą. Kitaip tariant, mes nusprendėme, kad turime grįžti prie bendrijų metodo. Tikra E, bendrė turi prisimti jai tenkančias užduotis. E, na, o e, svarbu sudaryti taip pat galimybę institucijoms prieiti prie informacijos ir šiais visais aktualiais klausimais diskutuoti. Valstybės narės, įskaitant ir Vengriją, gali prisijungti prie šio pakto, kurį minėjau, jeigu jos to nori. Na ir galiausiai norėčiau pakartoti savo pažadą laikytis kuo konstruktyvesnio požiūrio. Mes visi turime jo laikytis, kad galėtumėm priimti tuos šešis dokumentus dėl ekonominės valdysenos. Mes esame tam pasirengę, parlamento nariai rengia, rengia pranešimus šiuo klausimu, pateikė juos sausį, juos bus atsižvelgta rengiant tarybos išvadas dėl Libijos ir viduržėmio jūros regiono. Stabilumas e, dabar nėra būdingas tam regionui. Ten yra kilusi krizė. Ir kaip ponas Mauro teisingai paminėjo, tai yra ir mūsų reikalas. Aš pritariu jam. Tai yra mums proga šią šalis pakreipti pozityvaus vystimosi linkme ir užkirsti kelią tolesniems tragedijoms Viduržėmio jūros regione. Aš manau, kad Europos parlamentas reaguodamas į krizę buvo greitesnis negu taryba. Mes paskutinę minutę faktiškai susitarėme dėl veiksmų, dėl koalicijos veiksmų, įsikišome e, į Bengazio įvykius ir tai padėjo išgelbėti nemažai gyvybių. kiek ES bendra užsienio saugumo politika yra efektyvi, tai yra aktuolus klausimas, turime dėl jo diskutuoti. Ne visų šimtų procentų sutarėm dėl šios politikos visų aspektų, tačiau svarbiausia šiuo konkrečiu atveju buvo susitarti. Kovo 11 dieną vadovų taryboje valstybių ir vyriausybių vadovai paskelbė, jog Gaddafis turi palikti savo postą, buvo užmėgsti kontaktai su Libijos uh, atstovų taryba. Buvo tariamasi dėl to, kad būtų leidžiama teilgti, teikti Libijos žmonėms humanitarinę pagalbą. Buvo užmėgsti kontaktai su kaimininėmis valstybėmis ir tikimasi demokratinių pasikeitimų. Na ir galiausiai yra numatyta finansinė pagalba, susieta su tam tikromis e, sąlygomis. E, jos tikslas yra pasiekti socialinių pasikeitimų. E, siekiant prieigos prie rinkos, prie mobilumo ir prie siekiant suteikti reikiamas lėšas. Užsienio reikalų ministrai pakartojo šios įsipareigojimus saugumo taryba 1973 savo e, rezoliucijoje taip pat sveikino šį sprendimą, rėmėsi šią tiksliau deklaraciją e, pradėdama veiksmus ir e, buvo imtasi skubių sankcijų ją remiantis. Taip pat buvo prisimti įsipareigojimai padėti Libijos civiliams žmonėms. Na, suprantama, e, bendra saugumo ir gynybos politika nėra tobula, tačiau ji mums šiuo atveju yra naudinga ir mes galime daug kuo padėti remdamiesi. Dėkoju. Dėkoju, ministrė. Manyčiau, kad dabar galėtume baigti diskusiją šiuo klausimu. Dabar darbo tvarkėje informacija apie situaciją Japonijoje.